So, good afternoon everyone. In the hope that the lights will... Sveiki, kolegos. Tikėsime, kad šviesa atsiras. Tikrai nežinau, kodėl pas mus toks šiandien teatrinis apšvietimas. Tikiuosi, kad kažkas bando sutvarkyti šviesas. Pradedame posėdį. Jei niekas neprieštarauja, Posėdžio darbo atvarkę laikysime patvirtintą be pakeitimų. Keletas pirmininkės pranešimų. Bus surinkti du e, ypatingi e, Strasbūro, šau, komiteto posėdžiai Strasbūre kovo 12 pirmadienį nuo 19 valandos balsuosime dėl Lavijos pranešimo, dėl e, Europos vaisto agentūros e, perkelimo. Trečiadienį kovo 14 nuo 14 iki 15.30 e, vyks keitimasis nuomonėmis su pane Bienkovska dėl emis tyrimų komiteto rekomendacijų įgyvendinimo. Toliau. Jūsų dokumento aplankuose yra e, ataskaita apie Envi e, delegaci, delegacijų e, misiją Sporto Magera, e, ir e, Europos vaistų su, maisto saugos agentūroje Parmoje. Kitas klausimas. Tarp institucinių dėrybų dėl atsinaujinančių e, energijos šaltinių pradžia. Darbas prasidės rytoj. Envi pranešės ponas Eighut yra Europos parlamento dėrybinės komandos narys, jis dalyvaus trišalio dialogo susitikimuose, parengiamuose susitikimuose ir dėrėsis dėl uh, tų e, teksto dalių, e, kurių, dėl kurių Envi komitetas turi išskirtinius įgaliojimus. Vertimas vyksta 20 kalbų. Taip pat e, yra elektroni, posėdžio dokumentai elektroniniu pavydalu ir jis transliuojamas internetu. Toliau, dėl koordinatorių rekomendacijų, jos buvo jums visiems išsiuntinėtos elektroniniu paštu, e, primtos saus, vasaro 20, jei niekas ne, nepatiks prieštaravimų, laikysime jas patvirtintomis. Taip pat e, nutiks ir su mūsų posėdžio įvykusio 11 sausio protokolu. Jei niekas nepateiks prieštaravimų iki šio posėdžio pabaigos, tuomet e, to posėdžio protokolas bus laikomas patvirtintų. Man atrodo, kad viskas kaip ir susitvarkė, apšvietimas grįžo, bet girdisi įdomus garsas. Ataskaitos apie vykstančias tarp institucinės dėrybas. Vyko antrasis galutinis neoficialus e, trišalio dialogo susitikimas dėl e, vaistų skirtų žmonėms ir gyvūnams reglamento pakeitimu. Jis įvyko vasario 21-ąją, buvo pasiektas iš ankstinis politinis susitarimas dėl visų klausimų, kuriuos reikėjo išspręsti. Tačiau per pirmąjį trišalį dialogo susitikimą buvo nuspręsta, kad uh, galutinis bus, sprendimas bus e, primtas, kai bus susitarta dėl visų kitų susijusių teisės aktų pasiūlymų, tai dėl ponios Grostai teikiamo pranešimo ir visų, kai bus susitarta dėl visų kitų reikalingų sprendimų. Toliau dėl Europos Sąjungos energi energetikos sąjungos valdysenos. Uh, Įvyko pirmasis e, ne, ne, neoficialus trišalis dialogas sausio 17 e, bei buvo aptarta Europos parlamento pozicija bei bendrasis tarybos požiūris, e, kurį, kuriam parlamentas pateikė pakeitimu. Buvo aptarti svarbiausi politiniai klausimai. Buvo aptarta, kur tarybos ir parlamento pozicijos sutampa ir kuriais klausimais išsiskiria. Tų klausimų sprendimas pavestas techninių ekspertų lygmenių, būtent šiltnam efektą sukeliančių dujų šaltinių sąrašas, taip pat ataskaitų tikimas apie politiką, e, finansinę, technologinę paramą, e, apivardinių taršos leidimų aukcionuose gaunamos e, pajamos, e, kasmetinės ataskaitos, bei kiti, taip pat e, sprendimai dėl LUCF bei degalų kokybės direktyvos pakeitimai. Ir perneme prie pirmojo mūsų darbo tvarkės klausimo šiandien, šiandienos. Europos sveikatos apsaugos veiksmų planas kovojant su antimikrobiniu atsparumu Pone Kadenbach rengia pranešimą šią temą ir žodis jai. Ačiū. Kalbant apie antimikrobinį atsparumą, e, šiame komitete e, šį klausimą svarstėme ne kartą Diskusijos šią temą vyksta ir Europos komisijoje, ir Europos Sąjungoje svarstoma, kokios agentūros atsakingos už šį klausimą. Taip pat žinome, kad pastaraisiais metais svarstėme įvairiausius veiksmų planus šioje srityje. Dabar įgyvendinamas antrasis veiksmų planas, būtent jam ir skirtas šis pranešimas. Jo pavadinimas One Health. Jame yra rekomendacijų dėl gydimo, kurias, kurių dalį valstybės narės įgyvendino, tačiau dar daugel, dėl daugelio gyvendinime jos mm, atsilieka. Noriu trumpai priminti, kas yra antimikrobinis atsparumas. Tai yra, pavyzdžiui, ko konkretus vaistai neveikia e, kai kurių bakterijų. Ir gali būti, kad jeigu situacija nesikeis, jeigu situacija nesikeis po kelių metų, e, kol kas nepavojinga situacija gali tapti, gali kai kam tapti ypač pavojinga, pradėti kelti e, gyvy, pavojų gyvybei tarkim, gyv... organų persodinimo operacijose būtini, būtini vaistai, kurie padėtų kovoti su e, mikrobais. Visame pasaulyje e, registruojame apie 700 tūkstančių mirčių kasmet dėl e, žmonių atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, bet manau, kad, tai, kad reikalų padėtis e, yra dar baisesnė, kad daugiau žmonių miršta. Kitas, kitas abi problema tai infekcijos, pavyzdžiui, ligoninėje arba mm, globos namuose, jeigu e, tave gydo nu, tave gydo nuo to kuo susirgai, nuo, nuo lygos, kurią susirgai, gali pasigauti papildomą lygą, užsikrėsti kokią nors infekciją, kurios neveikia antibiotikai. Ir veikiausia apie 37 tūkstančiai žmonių Europoje kaip, kaip užregistruota miršta tokiais atvejais, tačiau veikiausiai iš tikrųjų daugiau, tokių mirčių yra daugiau. taip pat gali nutikti, kad e, taikomas gydimo metodas e, yra labai lėtas arba visiškai nebeveikia e, labai išauga gydimo išlaidos. Yra pasaulio banko ataskaita šią temą, tačiau dėja skaičių su savimi šiandien aš neturiu. Iki 2025 visame pasaulyje bus padaryta didelė ekonominė žala dėl visų šių priežasčių ir ta žala bus daug didesnė nei 2008 finansų krizės. Todėl reikia imtis priemonių. Kodėl taip e, plačiai paplitęs antimikrobinis atsparumas? kai buvo išrastas penicilinas, buvo manoma, kad jis e, išspręs visas problemas, išgydys viską. Ir jis buvo labai plačiai naudojamas. Daugelio atveju jis buvo skiriamas kaip vaistas kai to nereikėjo. Antibiotikai buvo skiriami ne, neišsiaiškinus, kokie kokia, kokia, kokia yra lyga, dėl ko ž, diagnozės nenustačius, netgi e, susirgus gripu. Ir žmonės eina pas gydytoją ir paprastai prašo dabar, kad e, gydytojas išrašytų antibiotikų. E, Ir pra, recep, receptas antibiotikams išrašomas netgi nenustačius tik, tikslios konkrečios diagnozės. Pastaraisiais dešimtmečiais e, antibiotikai buvo labai prači, plačiai naudojami ir žemės ūkija antibiotikai mm, buvo paversti augimo hormonų. Daugelie pasaulio regionų mm, jis taip ta situacija toliau išlieka. Apie tai kalbama įvairiuose vadovų susitikimuose. Tai svarbu, kalbant apie mūsų priekybinius santykius, turime apie tai kalbėti su šalimis partnerėmis, su kuriamis pasirašome tokias sutartis, akcentuoti apie tai, kas tinka žemės ūkija. Žinoma, profilaktinis antibiotikų naudojimas gyvulininkystėje turėtų būti uždraustas. Iki meta profilaktikos e, lygmens dar nepriejome. Tikiuosi, kad tie klausimai bus sprendžiami ateityje. Yra daugybė e, aspektų aptartų mano pranešime ir aš bandau visą tai apibendrinti. Ir antrasis veiksmų planas. Uh, kurį parengė komisija. Ir noriu pasakyti, kad, kad mm, dėl šio plano egzistuoja įvairiausių nuomonių. Turime jį išplėtoti. Uh, Mums reikia veiksmų įvairiausiose srityse, reikia užtikrinti geresnius mokymus, dirbti švietimo srityje, šviesti visus, kurie dirba mm, šiuose sektoriuose. Taip pat vykdyti informavimo kampanijas apie pacientų situaciją, reikia žmonės šviesti taip pat, nustatyti kriterijus, kuriais remiantis gydytojai išrašytų receptus. Tai aktualu kalbant ir apie žmonių, ir apie gyvūnų sveikatą. Tai visi, kas turi teisę skirti antibiotikus arba juos naudoti, turi suvokti, žinoti, kokia susijusi e, su, rizika egzistuoja su jų naudojimu. Taigi, mokymai yra svarbiausias dalykas. Toliau. E, senieji antibiotikai esantis rinkoje. Turime išsiaiškinti, ar pakeitus jų formulę uh, E, reiktų pasirūpinti, kad toliau būtų tai tiekiami vaistai rinka su molekulėmis, kurios tikrai yra veiksmingos. Reikia veiksmingų antibiotikų, reikia ekonominių paskatų, kad e, situacija keistųsi tą kryptimį. Norime, kad antibiotikai būtų naudojami, skiriami tik tais atvejais, kai jie yra absoliučiai būtini. reikia ne tik, e, vertinant sėkmę ar nesėkmę, reikia remtis kitais kriterijais. Apie tai kalbame pranešime. Aš tikiuosi, kad jūs pateiksite savo minčių ir pasiūlymų šiomis temomis. Noriu padėkoti komitetams, kurie parengė savo nuomonės. Esu visiems dėkinga už jų komentarus. Turime nepamiršti prevencijos srities. Žinome, kad prevencija, veiksminga prevencija tai skiepimas, pavyzdžiui, skiepimas yra sritis, apie kurią turime daugiau kalbėti. Taip pat būtina renkti mokymus, šviesti tiems, kurie pardavinėja antibiotikus. Privalome aktyviau dirbti su Europos vaisto agentūra ir Europos vaisto ir maisto saugos agentūra. Uh, Reikia finans, atsigilti finansinius aspektus, negalime toliau plėsti tų agentūrų e, reikala, ir turime tas, toms agentūrams skirti reikalingus finansinius ir darbo išteklius, jeigu norime, kad jos atliktų platesnės užduotis. Taip pat būtina viską labai kruopšiai įsigilinti. Tik tuo atveju, jei parengsime e, tinkamas saistančias priemonės, e, Tik tuomet valstybės narės ir ES ateityje pasuks tinkama kreptimi. Antimikrobinis atsparumas turi būti vienu mūsų darbo tvarkės prioritetu, nes tai e, reiškinys labai pavojingas visai pasaulio visuomeniai, bet tai ES gali parengti tinkamas priemonės. Pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje tai aktualu. Praeitie didžiausias dėmesys buvo skiriamas e, žmonėms skirtiems vaistams ir paskui pradėta kalbėti ir apie gyvūnams skirtus vaistus. Dar vienas svarbis rytis e, tai vaistų atliekų la, laidojimas sabartynuose, taip pat e, nutekamasis vanduo iš ligoninių, reikia pasirūpinti visais šiais klausimais. Noriu padėkoti visiems kolegams, kurie pateikė informaciją ir e, pasidalino mintimis dėl žemės ūkio, e, mokslinių tyrimų srities, maisto produktų srities. Lauksiu pakitimų, bet viską turime užbaigti iki kovo penktosios. Mums reikia gero veiksmų plano ir tikėtis, kad paskui visoje Europos Sąjungoje bus dėgiamos reikalingos priemonės, ypač derantis dėl, pasaulio, dėl prekybos sustarimus su įvairiamis pasaulio šalimis. Ačiū. Put... Dėkoju. E, tikriausiai reikėtų vis tiek nustatyti kažkokį laiko e, limitą e, pasisakantiems ir pranešėjams. Kaip pamatysite, tas žvaigždutės, vadinasi, kad jau viršijote savo kalbė, kalbėjimo laiką. Ponas Petelė. Dėkoju, man iš tikrųjų didžiulė uh, garbė. Uh, pristatyti poną Zomers, e, kuris buvo šešėlės pranešėjas. Jis vėliau galbūt prisijungs ir aš norėčiau tiesiog pristatyti tai, ką ponė Zomer parengė jums pristatyti. Uh, ji tikrai e, yra labai dėkinga tokiam pusiausvyrą išlaikančiam požiūriui, kuris atsispindi šioje, šiame pranešime. Pranešėja palėtė pačius svarbiausius klausimus, e, tik, E, jis sakė, kad mums visiems reikia naujų antibiotikų, tačiau sunku juos yra e, išrasti, gaminti, kadangi gamyba iš tikrųjų yra sunki, e, užtrunka kartais 20 metų ir labai brangi. Ir aišku, atsparumas atsiranda ir jiems. Reikia galvoti apie paskatas naujų antibiotikų gamybai, bet e, reikėtų taip pat nepamiršti ir atsakingo antibiotikų, kurie mums yra prieinami vartojimo tie antibiotikai, kuriuos vartojame neteisingai ir per daug, e, daro žalą. 30-50 procentų visų antibiotikų yra išrašomi neatsakingai, labai dažnai jie yra vartojami e, pacientų negalvojant apie pasiekmes. Ir tikrai europiečiai yra nepakankamai informuoti apie antibiotikų poveikį. 57 procentai visų e, pacientų suvokia, nesuvokia, kad antibiotikai neveikia virusų. E, e, o mes juk visi žinome, kad antibiotikais virusų neišgydysime. Reikėtų pagalvoti apie prevenciją. E, antibi, e, antimikrobinė medžiagų atsparumas irgi paveikia mūsų visų e, organizmus. Ypač kalbėti reikėtų apie pažeidžiamas grupės, imunizaciją, per skiepus, o tai iš tikrųjų yra gana gera ir nebrangi priemonė visuomenės veikatai. Taip pat reikėtų nepamiršti ir ūkiuose auginamų gyvūnų, ypač e, gera e, veterinarinė priežiūra, tinkamas pašaras e, galėtų sumažinti antimikrobinį atsparumą gyvūliuose. Taip pat labai svarbu, kad atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra didžiulė našta visuomenės veikatai šimtai tūkstančių žmonių Europoje ir visame pasaulyje miršta dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms. Ir per ateinančius metus šie skaičiai dar padidės. 50 metais bus galbūt net 10 milijonų žmonių, kurie mirs e, dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, tiek dabar miršta nuo vėdžio. Taigi reikėtų pradėti veikti. Dėkoju ir šešėliniams pranešėjams, ir pranešėjams. Uh... Dėkoju, ponė Petrė. E, ir dabar jums dvi minutės. Dėkoju. Dėkoju už šį pranešimą, kuris yra tikrai labai detalus. Visiškai pritariu tam, kas ten yra sakoma. E, Europos veiksmų planas siekiant kovoti su atsparumu mikrobinėms medžiagoms turi būti gyvendinamas nedėlisant. E, aišku, visi suvokiame, kad antibiotikai yra vartojami per dažnai, e, neteisingai reikia kontroliuoti šitokią veiklą, kadangi situacija dabar tikrai yra labai, e, yra tokia, kuri kelia pavojų žmogaus sveikatai. Reikia kovoti tokiam aplaidžiam antibiotikų vartojimui E, ir per dideliam vartojimui, kadangi būtent dėl to antibiotikų poveikis susilpnėja ir e, nauji e, antibiotikai irgi tampa atsparus, ypač kalbant apie antibiotikus, kurie yra skiriami gyvuliams. Aš manau, kad Europos veiksmų planas yra geras dalykas, bet reikėtų pagalvoti apie pasaulio darbo atvarkę. Uh, kad visi galėtų kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms. Ir šalis tikriausia sutarė, bet reikėtų um, pagalvoti, kad ne tik Europos šalis turi sutarti, nes juk e, atsparumas antimikrobinėms medžiagoms nepaiso sienų. Reikia imtis veiksmų tarptautiniu lygiu ir Europos veiksmai turėtų taip pat apimti ir patogenų sąrašą, kurios numato pasaulio sveikatos organizacija, kadangi gali sugrįžti tokios lygos kaip e, tuberkuliozė ir jau dabar yra tokių lygų, kurios buvo seniai pamirštos, bet sugrįžta į mūsų šalis. Ir Atrodo, kad kai kurias e, problemas išsprendėme skiepais, bet e, tos lygos sugrįžta. Taip pat e, apie šimtas milijonų žmonių gali mirti dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms iki 50 metų. Ir pasaulio bankas yra paskaičiavęs, kad nuostoliai bus e, tokie, e, kokie e, mus palėtė 2008 metais per ekonominę krizę. Reikia užkirsti kelią šiai situacijai. Bonvarė. Taip, aš kalbėsiu Dan Boyden vardu. Norėčiau padėkoti visiems. Ir aš ką tik, taip sakant, įėjau, atidariau šios salės e, duris ir išgirdau tokią baisę statistiką veiksmų planas yra tikrai e, tinkamas, aišku, jis galėtų būti sustiprintas, galima būtų daugiau paramos e, teikti valstybėms narėms, e, skirti išteklius ir būtent taip tas veiksmų planas gali būti patobulintas. Aišku, suprantame, kad tame veiksmų plane taip pat yra ir tam tikrų dalykų, kurie nebuvo apžvelgti, dėl to turiu porą komentarų. Uh, Šis komitetas sprendžia visuomenės veikatos aplinkosaugos klausimus ir dėl to yra e, skaudu, kad aplinkosauginė šio veiksmų plano dalis yra e, neapimta e, nes reikėtų pagalvoti apie tai, kad yra aplinkosaugos standartų, kurie nėra laikomasi. Ir dėl to aš manau, kad tai, tokie dalykai sustiprintų veiksmų planą. Tikiuosi, kad šis komitetas tikrai šiame, šioje rezoliucijoje pritars ir um, ekologiniam požiūriui. Taip pat reikia skirti tinkamų išteklių ir valstybės narės taip pat turėtų nustatyti kiekybinius ir kokybinius e, tikslus. Uh, E, valstybėse narėse. Valstybės narės susiduria su labai daug sunkumų, kovodamos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, taip pat finansavimo trūkumu. Kai kurios valstybės narės netgi negali gyvendinti to veiksmų plano. Mes norėtume, kad veiksmų plane būtų skiriama e, tam, tam tikra dalis išteklių. Na ir dar viena dalis e, yra skirta tyrimams ir plėtrai. Taip, ES e, tikrai yra investavusi 1,3 milijardo nuo 2009 metų atspar, kovai su atsparumu mm, antimikrobinėms medžiagoms, bet vis tiek gal kokį, prieš kokią dešimtmetį buvo atrastas um, naujos tos medžiagos ir reikėtų galvoti ne apie naujus antibiotikus, bet uh, turėti tokį holistinį požiūrį. Uh, ir taip pat reikėtų galbūt skirti dėmesį diagnostikai, uh, taip pat daugiau nagrinėti alternatyvus kelius. Thank you very much. Uh, are... Dėkoju, norėčiau išdižvalgaus, ar dar yra šešėlinių pranešėjų. Jūs esate šešėlinė pranešėja? Atsiprašau. Galvau, kad panas Vedelė. Ne? Taip, ponas Fedeli yra želinis pranešėjas, bet kadangi jo skrydis yra atidėtas, tai jis manęs paprašė pasisakyti. Kalbėsiu švedų kalbą. Kaip jau ir sakiau, e, skaitysiu iš pono Fedeli e, užrašų. Taigi, Europos komisija, parengusi strategiją, nustatė pagrindinius iššūkius, su kuriais mes susidurėme, kalbant apie atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, tačiau komisija konkrečių pasiūlymų kaip ir nepateikė, kaip išspręsti šią problemą. Būtent todėl parlamentas turi siūsti aišku signalą Europos komisijai kad e, mes tikrai siekiame didesnių tikslų ir tokių tikslų lygiai yra trys. Visų pirma, tai yra vietos ligmo. Mes turime pareikšti, kad bet kuris e, gyvulių augintojas, ūkininkas turėtų imtis tinkamų priemonių e, antibiotikų vartojimui. E, kalbant apie gyvulininkystę, 70 procentų e, yra padidėjęs antibiotikų vartojimas gyvulininkystėje. Ir bet kokia infekcija gydoma e, antibiotikais ir dėl to atsparumas antimikrobinėms medžiagoms tikrai didėja, bet reikia suvokti E, kokia yra viso to rizika. ES lygių irgi reikia imtis veiksmų, reikia konkretesnių rodiklių, konkretesnių priemonių. Nebūtinai tai turėtų pasireikšti teisės aktais, galbūt, pavyzdžiui, Europos komisija galėtų um, panagrinėti viešųjų pirkimų direktyvą ir pagalvoti, kokie kriterijai galėtų būti nustatomi antimikrobiniam atsparumui, e, kurių turėtų laikytis mokyklos, ligoninės. Taip pat reikėtų numatyti e, mėsos ženklinimo bendrą sistemą, kadangi e, klientas, vartotojas turi žinoti, kad gyvulys buvo augintas laikantis tam tikrų standartų. Taigi mes manome, kad tikrai turime ko siekti. Dėkoju ir ponė Grostet. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti mūsų pranešėjai, kolegijai už atliktą darbą. Taip, klausimas yra labai skubus, situacija yra nerima kelinti dėl atsparumo antibiotinėms medžiagoms, bet iš principo pagrindinis dalykas, kuo grindžiamas pranešimas, Čia kalbu apie e, gyvūnų lygmenį, kad nėra ta sistema pakankamai mm, sukurta. Kai kalbame apie gyvūnų augintojus, akvakultūrą, reikėtų griežčiau reglamentuoti antibiotikų naudojimą. Trilogo lygių šiuo metu vyksta diskusijos dėl naujo reglamento skirto veterinariams vaistams. Aš prieštarauju 11 paragrafui, kur sakoma, kad antibiotikų pardavimas turėtų būti reglamentuojamas e, gydytojų ir veterinarų, kurie išrašo mm, receptus, nes tai yra pirmasis tarpininkas tarp e, gyvulių augintojo ir antibiotikų. Reikėtų keisti šią situaciją. Toliau reikėtų pasirūpinti gyventinti naujas priemonės, paskatas, kad būtų galima e, atlikti tyrimus antibio, antibio, e, terapijos antibiotikai srityje. Ir čia taip pat ir pediatrijoje vartojami antibiotikai yra labai svarbu. Reikia labai pabrėžti diagnostinės priemonės, e, kurios galėtų būti naudojamos, nustatant tinkamiausius antibiotikus kiekvienas kuriuo atveju. 26 ir 27 e, pastraipos reikėtų pasaulinių lygių siekti e, priemonių, bet reikėtum dar toliau eiti. Turime kovoti už abipusiškumą mūsų standartų, kai kalbama apie antibiotikų dozavimą e, importuojamoje mėsoje. Ir taip pat reglamentuoti tuos atvejus, kai antibiotikai naudojami kaip augimą skatinanti medžiaga. Tokių dalykų mes nebegalime toleruoti. Ačiū. Madame Livasi. Ačiū, ponė Livasi. Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu kolegės ponios Groset pasisakymui. Taip, abipusiškumas yra svarbus, kai kalbama apie standartus, apie, ypač importo lygmenių. Europos komisija sako, kad pažangai daro grėsmę tai, kad yra ne, netinkamai naudojami ir piknaudžiaujama antimikrobėmis medžiagomis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turėtume sukurti tikrą prevencijos politiką. Ir čia aš pritarčiau pranešėjai, sveikinu ją su puikiai parengtų pranešimu. Mums reikia prevencijos politikos ES lygių. Tai, kad mes pradėjome kalbėti apie kovą su atsparumu antibiotiniam medžiagom, mums reikia rimtesnės kampanijos. Ne vien apie medikus kalbėti, bet ir apie pacientus, kurie galvoja, kad antibiotikai tai yra ta stebuklinga medžiaga, stebuklingas vaistas, išgydantis bet, kokį, bet kokią lygą ir tai tik didina atsparumą antibiotinėms medžiagoms. Ši problema liečia tiek žmonės, tiek gyvūnus, gyvūninkystės sektorių. Veterinariai vaistai taip pat yra labai svarbu. Galima, pavyzdžiui, nusipirkti internetu e, antibiotikus ir tai visiškai užkerta kelią racionaliam vartotikų naudo, atsiprašau, anti, antibiotikų naudojimui. Kai kalbam apie intensyvę gyvulininkystė, joje ypatingai daug naudojama antibiotiko kaip prevencinė medžiaga. Taip pat reikia gerinti prieigą prie veiksmingų vaistų kitų nei antibiotikai. Aš esu nustebinta, kad šiame pranešime nėra numatyta pakankamai alternatyvų. Pasižiūrėkime, kokios Pavyzdžiui, fagoterapija. Pažiūrėkite, kas yra Google paieškos sistemoje. Tai yra tarsi pakaitalas antibiotikų terapijai. Pavyzdžiui, jeigu yra stafilokokas ir jeigu yra ir jau atsparumas antibiotikams, koks, kokia alternatyva? Galima naudoti tam tikrą vaistų derinį, bet jo negalime gauti Europos Sąjungoje yra tam tikras vadinamasis viruso kokteilis, kuris e, yra naudojamas kovai su stafilokoku. Būtina stiprinti ir plėsti mokslinius tyrimus, ieškoti alternatyvų antibiotikams, taip pat ir didinti kitas galimybės. Ir fagoterapija turėtų būti paminėta šiame pranešime. Nepakanka to, kas daroma iki šiol. Mes daromės pernelyg priklausomi nuo trečiųjų šalių. Kitas kalbėtojas, ponia Dali. Ačiū pirmininkė. Noriu pirmiausia pasveikinti ponę Katenborg su jos pranešimu. Ten yra du dalykai, apie kuriuos kalba ponė Katenbach. Ir aš norėčiau pabrėžti kai kurios dalykus. Pavyzdžiui, žemės ūkio aspektas ir aplinkosauginis aspektas, nes Mano atveju, kai kalbame apie atsparumą antimikrotinėms medžiagoms, dažnai mes kalbame apie tą mastą, kiek žmonių gydimų yra nuodami antibiotikai, bet taip pat ir gyvulinkystėje ir koks yra poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai. Ir būtent tai asmeniškai man yra labai svarbu. 2015 metų duomenimis pasaulinės sveikatos organizacijos sakoma, kad vis daugiau antibiotikų naudojama gyvulinkystėje. Ir kai gyvūnai, e, vart, jiems yra skiriami antibiotikai, 20-30 procentų patenka į jų organizmą ir tai tik tai didina atsparumą antibiotinėms medžiagoms. Antibiotikai patenka į gyvūnų pieną, į mėsą ir tai yra susijęs su mumis visais ir mūsų, tai daro poveikį ir mūsų vaikams. Ir kai kalbame su savo rinkėjais, e, savo rinkėjais piliečiai vis daugiau apie tai žino ir jiems kelia nerima tie dalykai. Jie prašo ir daro, prašo, kad reikėtų daryti spaudimą tiek reguliuotojams, tiek gamintojams, kad gyvūnams nebūtų skiriami antibiotikai. Aš žiūriu šį pranešimą pozityviai, nes tikiuosi, kad jame bus sprendžiami klausimai ir tai, kaip mes galime apsaugoti save ir mūsų vaikus, kaip užtikrinti, kad ant mūsų stalo atsidurtų saugus maistas. Ir aš tiesiogiai norėčiau komisijos atstovo paklausti, kaip Europos komisija planuoja padėti savo piliečiams, ES piliečiams ir ką valstybės narės galėtų konkrečiai padaryti. Ir paskutinis dalykas - amplikosauginis aspektas. Mes visi suprantame, kas e, atsitinka, kai atsparumas mikrobinėms medžiagoms išplinta aplinkoje. Ir komisija jau panagrinėjo žemės ūkio ryšį ir gyvūninkystės sektorių ir taip pat kokį poveikį tai daro aplinkai. Okay, thank you. Uh, Madame Müller. Ačiū, ponė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 Reikėtų pasižiūrėti į antibiotikus naudojamus žmonių gydimui ir taip pat pasižiūrėti gyvulinkystėje, kokia yra padėtis. Antibiotikų e, likučiai patenka į aplinką ir į vandens šaltinius. Du svarbus dalykai yra. Pirmiausia, mes turime valyti nuotekas, nuotekų vandenį Kol kas nėra nustatytų privalomų e, reikalavimų vandens valymui. Mes turime į tai įtraukti reikalavimus kad būtų filtruojamas vanduo, kad jame neliktų vaistų likučių. Toliau veterinariniai vaistai. Manau, kad e, reikėtų imtis prevencijos žymiai rimčiau. Ir dar vieną dalyką norėčiau ypatingai pabrėžti. Reikia daryti skirtumą tarp naminių gyvūnų, kuriems yra skiriami antibiotikai, ir gyvulinkystės e, ūkių. Čia reikėtų aiškiai numatyti ir dozes antibiotikų. O jeigu būtumtasi priemonių prieš veterinarijos gydytojus, tai aš tam prieštaračiau, nes dažnai kaimo vietovėse veterinarijos gydytojai apie 40 km turi keliauti, kad galėtų gydyti susirgusią karvę. Arba kel... ūkininkas turi apie 30-40 km vykti iki vaistinės, kad galėtų nusipirkti antibiotiką ir vėl grįžti atgal, kad galėtų tą. Ta antibiotiką skirti gyvūnui per tą laiką gali ir žūti, kristi gyvūnas. Taigi prašau tikrai nedaryti spaudimo veterinarams, aš pateiksiu pakeitimų. Pone Šoibrich, dėkuoju pirmininkė, dėkuoju poniai Kadembach Atsparumas antimikrobiniam medžiagom yra labai svarbi tema Niderlanduose. Jūsų požiūris tikrai geras. Todėl. Žinome iš paskutinių tyrimų, kad žmogus gali užsikrėsti bakterijam, kurios yra atsparios antimikrobinėm medžiagom. Jau yra atlikta nemažai tyrimų šioje srityje. Ir tai kelia labai didžiulės neigiamas pasiekmes. Veterinarijos sektoriuje labai smarkiai sumažintas antibiotikų naudojimas. O naminiams gyvūnams žymiai daugiau naudojama antibiotikų nei žmonių gydime. Čia reikia skirti dėmesio pagrindinėms lygos sukėlėjams. Aš manau, kad čia patikta statistika yra ne visiškai tiksli, skaičiai yra žymiai didesni. Ir tos bakterijos, kurios atsparios antimikrobinėm medžiagom, jų, jų vis daugėja. Mes turime tinkamai informuoti piliečius, tam tikrą reklamą informaciją skleisti per įvairias žiniasklaidos priemonės. Jūs klausėte, kiek laiko reikėtų, kol, tarkim, kažkokia šlapimo infekcija taptų mirtina. Tokiais atvejais reikia elgtis labai atsargiai. Kaip sakė ponia Groset, mes turime įsikišti, bet tai turime padaryti labai skubiai. <clears throat> Tak skal du have. Jeg vil også gerne sige tak til vores øh, ordfører for øh, et... Pane Šaldemoze, aš irgi noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimo projektą, kuriame e, aptariama antimikrobinio atsparumo princip, problema. Taip pat kalbama apie sveikatos apsaugos sektoriaus padėtį ir apie tai, kad veterinarijos sektoriaus negalime atsėti nuo e, priemonių skirtų žmonių sveikatai. Mm, turime aptarti dar vieną antimikrobinio atsparumo aspektą. Daugelie valstybių, pavyzdžiui, Danijoje, Niderlanduose, e, matome, kad vis daugiau žmonių užsikrečia nuo įvairių gry, grybinių bakterijų, kurios yra labai atsparios. E, gydyti tokius susirgymus labai sunku. Niderlanduose neseniai pasitaikė atveju, tokių atvejų ir Danijoje. Ir viskas krypsta netinkama kryptimi, nes Mm, daug e, vaistų buvo skirta kovai su mikozinėmis infekcijomis. Todėl tai dar vienas aspektas šio, šio klausimo, šios problemos, bet jis taip pat svarbus. Ir dar vienas dalykas, kurį turėtume įtraukti į šį pranešimą, tai paraginti komisiją užtikrinti, kad jeigu koks nors e, gaminys, kokia nors medžiaga pernelik plačiai naudojama žemės ūkija, e, būtų atšauktas leidimą e, ją, ją naudoti. Tai gali būti medžiaga kovai su kokios nors bakterijomis, pavyzdžiui, antimikozinės medžiagos jeigu tik tai kiltų įtarimų, kad e, reikalai pasisuko netinkama kryptimi. Ragin... Prašysiu pranešėjos, kad įtraukti į pranešimą tokį raginimą komisijai. Ačiū, ponas Poch. Pots. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponė Kadenbach už e, pasirinktą platų požiūrį. Kaip biologas norėčiau paminėti dar vieną dalyką, kuris, mano nuomonė, svarbus, bandant suvokti antimikrobinio atsparumo problemą atsparumas mikrobams atsiranda natūraliai, tai yra neišvengiamas procesas, tačiau problema yra ta, kad mes jį paspartiname, žmogaus elgesys jį paspartina. Sprendimas čia būtų ilgalaikis Jeigu e, skiriami antibiotikai, kuriuos reikia ilgą laiką naudoti, atsiranda atsparumas. Taigi reikia e, vengti antibiotikų, jei tai manoma, nenaudoti antibiotikų e, gyvūnų, gyvūnų pašaruose. Dar, dar viena klaida naudoti antibiotikus kaip efektyvę medžiagą žemės ūkėje. Pavyzdžiui, glifosatas yra antibiotikas. Noriu, kad įsigilintumėme į šį klausimą. Viskas sukėlė žmogaus elgesys. Mes paspartinome procesus visus ir, ir mūsų elgesys ir toliau bus labai svarbus veiksnys, koreguojant situaciją. Ačiū toliau, ponas Peterle. Ačiū dar kartą už galimybę pasisakyti. Manau, kad e, tai, apie ką kalbame, yra tik tai e, Lietkalnio viršūnė. Noriu padėkoti poniai Kadenbach už parengtą pranešimą, kuris pasirodo tikrai labai laiku, tinkamu laiku. E, kol kas apčiopėme tik tai atskiras tas situacijos istorijos detalės. Manau, kad iškils ir daugiau informacijos. Antibiotikas tapo medicinos doktrina. Esu bendravęs su žmonėmis, kurie piktinasi gydytojais dėl to, kad gydytojas neskiria antibiotikų. Nes geri gydytojai paprastai skiria antibiotikų. Taip sako žmonės. Ir antibiotikai laikomi būtinybę netgi dabar. Žinodami visą informaciją, kurią žino žmonės, vis tiek tikisi, kad gydytojas paskirs antibiotikų tai yra iššūkis, kuris iškyla įvairiuose sritise vienu metu. Manau, kad mums reikia naujo požiūrio, mums reikia daugiau nei ėjimo viena kryptimi ir mane džiugino kolegų pasisakymai, kuriuos girdėjau, aš pritariu siūlymui rinktis visapusišką požiūrį. Reikia labiau įsigilinti į situaciją prieš įmantis e, kurti naujus antibiotikus. Noriu priminti dar vieną svarbu dalykas - sveikatos apsaugos sistema ir padėtis ligoninėse, apie tai kalbėjo ponė Zomer. Mūsų darbo grupė sveikatos klausimais šio komiteto pakomitetis neseniai surengė e, seminarą skirtą antimikrobiniam atsparumui. Du universitetai, pat pateikė studijas, kurių tema probiotikų vaidmuo e, kovojant su antimikrobinio atsparumu, paaiškėjo, kad 90 procentų atvejų pasiekta sėkmės ligonės, ligoninėse, bet bendra rinka, bendros rinkos šioje srityje nėra. Senosios ligoninės naudoja tradicinės senas cheminės medžiagas, kurių veiksmingumas yra daug menkesnis nei probiotikų. Norėčiau, kad bendroji rinka būtų sukurta ir šioje srityje. Ačiū. Pone Kabezon. Ačiū pirmininkė. Aš noriu pasveikinti kolegę Kadenbach parengus puikų pranešimo projektą pranešimą tokią sudėtingą, plačią temą, bet manau, kad jai pavyko apibriežti svarbiausias temas, kuriuose reikia toliau kuriuose turime toliau dirbti, bandydami atremti didžiausią iššūkį iškilusi visuomenės sveikatai, nes jeigu jo neįveiksime, jis priliks vėžio iššūkiui. Ir taip pat konstatuoju, kad e, aptartos štai kokios temos. Suvokiame, kad reikia veikti veikti remiantis One Health veiksmų planu, taip pat ir aplinkosaugos rytyje. Ir akivaizdu, kad e, taip pat žinome, kad e, vyksta trišalio dialogo sustarimo dėl veterinarinių e, vaistų. Reikia dirbti vieną kryptimi, vengti antibiotikų naudojimo gyvulininkystėje. Taip pat sakyčiau, kad reikia aptarti dar vieną dalyką, apie ką turėtume kalbėti trišalėse sutikimuose. Reikia pusiausvyros tarp naudojimo, vaistų naudojimo ir, ir naujų vaistų tyrimo, naujų vaistų kūrimo. Antibiotikais piktnaudžiaujama, tai yra blogiausia, todėl reikia e, atlikti tyrimą, išsiaiškinti, koks sprendimas būtų ekonomiškai pats našiausias. Dar vienas dalykas. Reikia e, pasitelkti naujoviškus tyrimų metodus. Ir taip pat laukiame, kad komisija paskelbtų šioje srityje rengiamos studijos išvadas. Kaip jau minėjau, reikia kitokių naujoviškų tyrimo metodų. Tarptautiniu mastu antimikrobinio atsparumo problema kol kas nesprendžiama. Europa bando tai daryti. Problema nepaiso sienų, valstybių sienų, taip pat įliečia, paliečia ir žmonių sveikatą, ir gyvūnų sveikatą reikia kažkokių virš nacionalinių ar virš europinių e, kontrolės ir priežiūros priemonių šią srityje. Taip pat noriu pasidžiaugti šiuo pranešimu, manau, kad darbas vyksta našiai ir aš manau, kad pasirinktas tinkamas e, užmojų mastas čia. Ačiū pirmininkė, sako ponas Gerke. Džiugiuosi tuo, kad Europos, mes, Europos parlamentas, ėmėmės antimikrobinio atsparumo klausimo ir kad rengėme pranešyvą savo iniciatyvą. Noriu pasveikinti potę Apkadanbach parengus gerą pranešimą. Mes kalbame apie problemos esmę, antimikrobinę sparumą, reikia remtis, žinoma, moksliniais tyrimais. Norėčiau pasidalinti e, pastebėjimais, kurie buvo išsakyti diskusijose Vokietijoje. Tai yra įvairialypis atsparumas bakterijoms esančiams mūsų aplinkoje. Vienas iš Vokietijos universitetų turėjų ištyrę vandenį žemutinės Saksonijos upėse ir domėjusi, kiek, kokių teršalų ten yra. Ir rado antimikrobin štamų atsparių antimikrobinėms medžiagoms visose 12 vandens telkinių, kuriuos tyrė. Būtina tinkamai valyti e, nuotekas, apie tai jau buvo kalbėta jeigu, pavyzdžiui, aktyvi anglis būtų naudojama e, ar kitos panašios priemonės, tai būtų veiksmingas metodas, tačiau tai kainuotų mums milijonus eurų. Negalime visko palikti vietos e, valdžiai. Jeigu norime gerinti, nauji, modernizuoti vandenvalos įrenginius, reikia didžiulių pinigų, didžiulių investicijų, nes galų gale viskas apsiribosime tik žodžiais, neperėsime prie darbų. Ponas Tevenar iš Europos komisijos toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Su susidomėjimu klausiausi diskusijų ir komisijos vardu noriu išreikšti džiaugsmą, kad jūs laukime tokio dėmesio šiai temai antimikrobinio atsparumo ir kuo daugiau diskutuojame, tuo labiau suvokiame, kad visi sutarėme, kad būtina kovoti šioje srityje. Kaip žinote, praeisiais metais komisija patvirtino ambicingą veiksmų planą, e, kur siūlomi įvairūs veiksmai, kurių reikėtų imtis. Ir atsakydamas, noriu atsakyti poniai dalį, kuri uždavė mums klausimą. Uh, Šis veiksmų planas apima strateginio požiūrio rengimą, antrament riziką susijusią su e, vaistinių molekulių buvimu, vaistinių, vaistinėmis molekulėmis mūsų aplinkoje. Ir čiame darbe dalyvauja įvairius, įvairių susijusių šalių atstovai. Tikimės tą požiūrį parengti iki vasaros. E, Ir komisija dar kartą sveikina parlamentą su šiuo darbu, veikla šioje srityje ir tikimės, kad ir komitetas, ir parlamentas parengs gerą dokumentą šią temą. Ačiū toliau. Dar kartą žodis poniai Kadenbach. Ačiū. Ačiū visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams, jų atstovams už labai konstruktyvų keitimąsi nuomonėmis. Su visais kolegų išsakytais pasiūlymais ir darau prielaidą, kad daugelis šių išsakytų pasiūlymų virs pakeitimais ir su pakeitimais mūsų pranešimas taps E, taps paskat e, komisijai paraginti valstybės narės imtis visų priemonių, e, kad pasipriešintų galimam blogiausiam scenariui, nes antimikrobinis atsparumas yra didžiulė grėsmė ir, ir sveikatai, ir mūsų ekonomikai. Manau, kad išvengsime nelaimių, jeigu tik, tai, tik tuo atveju, jeigu imsime konkrečių priemonių ir jos turi būti saistančios. Ir tai vienintelis klausimas, kuriuo nuom, nuomonės šiandien išsiskyrė. Išgirdau pasipriešinimo. Reikia bendro Europos teisės akto šioje srityje, kad e, valstybės narės paskui imtųsi bendrų veiksmų. Dėkoju, tuo užbaigsime diskusijas. Taigi 11 e, valandą, 1 kovo, 5 e, kovo norėčiau, kad pateiktumėt visus pakeitimus ir vėliau balsuosime. Dabar kitas darbo atvarkės punktas. O, e, o tai yra ekologinio projektavimo direktyva ir ekologinis projektavimas e, per e, studija bus pristatyta dėl ekologinio projektavimo direktyvos ir pačios studijos pranešėja yra ponia Rys. First, I'm uh, giving the floor to um, people to uh, present the study. We start... Uh, Dabar suteiksiu žodį tiems, kurie norėtų pristatyti tą uh, studiją. Pone Eleonora Drabek uh, iš, iš CRPS. Dėkoju. Dėkoju, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame renginyje. Trumpai norėčiau uh, papasakoti Jums apie tai, e, kaip yra gyvenimo ekologinio projektavimo direktyva. Tai yra atliktas vertinimas, studija, kuri buvo atlikta praeitą e, rudenį. Taigi, tai yra e, kokybinį ne, peržiūrą dėl to, kaip yra įgyvendina projektavimo direktyva ekologinio, kokie iškyla iššūkiai įgyvendinam šią direktyvą. E, dirbo ES ekspertai iš septynių agentūrų, taip pat atstovai iš Belgijos, Danijos, Vokietijos, Junktinės karalystės, Lenkijos, Portugalijos ir Suomijos. 27 e, ekspertai e, dalyvavo šiame darbe ir uh, ėmė interviu, iš jų ėmėme interviu, taip pat buvo nagrinėjami vairūs pranešimai, studijos, kad būtų įtraukta kiek galima daugiau perspektyvų, kiek galima daugiau suinteresuotų pusių iš vyriausybinio organizacijų. Ir suprantame, kad laikas buvo ribotas ir dėl to e, šiame pranešime nėra tokios išsamios statistinės analizės. Buvo uh, klausiama tyrimo tarnybų, iš parlamento tyrimo tarnybos, kaip yra įgyvendinama energetikos, e, energetikos e, efektyvumo tikslai, taip pat kaip direktyva paveikia kitas politikos kryptis teisės aktus, taip pat kaip prisideda prie žiedinės ekonomikos ir yra, kokios yra kliūtis ir kaip ji galėtų būti patobulinta. Dabar norėčiau trumpai pasakyti, kokie buvo tikslai šios direktyvos. Direktyvoje yra sakoma, kad yra siekiama apsaugoti aukšto lygio aplinkosaugos, pasiekti aplinkosaugos apsaugos, sumažinti e, energijos suvartojimą, taip pat e, gerinant energetiką, taip pat e, skatinant išteklių vartojimo efektyvumą, tai prisideda prie energetikos tiekimo saugumo ir mažina um, gamtinių išteklių naudojimą. Tai yra tokie produktai, kurie nenaudoja e, energijos, arba, e, bet, ne, bet turi įtaką jų naudojimui, arba tai yra e, energeti, e, energiją vartojantis produktai. Taigi e, vieni iš tikslų buvo energetinio vartojimo efektyvumas buvo pasakyta, kad e, produktų reglamentavime e, buvo nepakankamai E, skirta dėmesio. Medžiagų efektyvumas tai yra ketvirtas klausimas, kuris buvo susijęs su žiedinė ekonomika. Taigi, kai aptarėme e, įvairią, e, įvairius efektyvumo klausimus su ekspertais, buvo nemažai nuomonių buvo du pagrindiniai e, argumentai, kad reikėtų daugiau griežtinti medžiagų e, efektyvumą. Taip pat e, buvo išreikštos trys pagrindinės tokios nuomonės iš suinteresuotų pusių. Pirmoji buvo tokia, kad reikia riboti energetinio efektyvumo reikalavimus, kadangi ir taip jau jie yra griežti. Antroji nuomonė, kurio rėmėsi dauguma, tai yra įtraukti ir sustiprinti medžiagų veiksmingumo reikalavimus energetiniams arba energijai imliems produktams. Taip pat, bet jie turėtų būti pamatuojami rinkos stebėjimo agentūrų. Taip pat buvo sakoma, kadangi jau ir taip e, energet... šios direktyvos e, gyvendinimas yra veiksmingas, jį galėtų šiek tiek būti išplėsta ir įtraukti ne energetiką vartojančius, ne energiją vartojančius produktus, pavyzdžiui, tokius kaip baldai. Uh, Na, pagrindiniai e, neskliūtis buvo e, įgyvendinant direktyvą, buvo reguliavimo procesas bei rinkos stebėsena. Bendrai ekspertai sakė, kad per daug laiko reikia, kad e, re reglamentas įsigaliotų, ypač kalbant apie tokius produktus, kurie nuolat keičiasi, kurie yra inovuojami. Taigi reikėtų galbūt daugiau, mažiau vartoti energijos. Taip pat žinių trūkumas, techninių žinių trūkumas komisijoje ir kad per mažai žmonių dirba ties šio klausimu, kadangi šis, ši tema yra, taip sakant, neišsemiama. Taip pat dauguma apklaustų ekspertų teigia, kad rinkos priežiūra nėra pakankama, bet e, tai yra vienas iš sėkmės tikslų šiai direktyvai gyvendinti. Apie 25 e, procentai visų produktų reglamentuojamų ir dengiamų šią direktyvą netitinka ekologinio projektavimo standartų. Kiekviena valstybė narė e, vykdo tyrimus pati, o tai yra brangu e, tam reikia nemažai žinių, taip pat ir bandymų laboratorijų. Taip pat trūksta iškių standartų, E, gairių dėl to, kokie galėtų būti matavimo, testavimo e, matai e, ir kokie yra to efektyvumo reikalavimai. Tai galėtų viskas atsispindėti direktyvoje. Um, iš, direktyv, iš rezultatų galima pasakyti, kad mes siūlome daugiau įtraukti energijai imlių produktų, taip pat galbūt uh, tų produktų, kurie yra reglamentuojami, reikėtų įvertinti jų e, prieinamumą, taip pat nustatyti laiko limitus bei geriau koordinuoti veiksmus tarp nacionalinių rinkos priežiūros agentūrų ir organizacijų ir sutarti dėl geresnių gairių, išbandyti tuos produktus taip, ir kokias gairias, kokiamis tomis gairėmis turėtų remtis ir organizacijos vykdančios tyrimus. Po, pone Barėlė Durany. Dėkoju, pirmininkė. E, direktyvos taikymas ekologiniam projektavimui iš tikrųjų e, daro didelę įtaką energijai imliems produktams ir jų vartojimui Europoje. Na, mes turime paskelbti labai aiškę žinę. Energijai e, imlus produktai tampa vis veiksmingesni ir dažniau naudojamų. Dėl to reikėtų e, ir nagrinėti jų gyvavimo ciklą, taip pat geriau valdyti žaliavas, taip pat e, produktų gamybą bei geriau valdyti produktų gyvavimo ciklą. Taip pat labai svarbu e, galvoti apie tai, kiek tarnauja produktas. Energetiniai reglamentai, direktyvos e, turėtų įtraukti ir e, atnaujinimo, taip pat nau, iš naujo gamy, naujus gamybos metodus, taip pat pakartotinio vartojimo uh, aspektą. Ir visa tai, man atrodo, prisidės prie mūsų efektyvesnių ūkių. Ir taip pat labai svarbu yra galvoti apie parengiamąsias studijas, taip pat e, parengti geresnį vertinimą ir e, tai labiau prisidės prie žiedinės ekonomikos. Dabar norėčiau parodyti Jums skaidrę, e, kuri, kurioje atsispindi įvairios lemputės. Tai čia mes kalbam apie vieno ir to paties produkto įvairias e, formas. Ten kalbame apie įvairius produktus, įvairias medžiagas, kurios yra ir įvairias žaliavas, kurios yra naudojamos. E, tokios lemputės yra suprojektuotos e, taip, kad kad e, žaliavų pakartotinis e, panaudojimas yra visiškai neįmanomas e, ir neįmanoma jų perdirbti. Taigi įvairios medžiagos, kurios yra naudojamos ir jeigu jos būtų tinkamai sužymėtos, tokiu atveju galėtume atskirti tas dalis, tas žaliavas ir galvoti apie tai, kokios medžiagos ar kokios žaliavos šiuo atveju būtų galima panaudoti pakartotinai. Ir tai prisidėtų prie geresnės žiedinės ekonomikos įgyvendinimo. Taigi mes apibūdiname keletą produktų, tai yra šeši produktai, kurie turi, yra skirtingo statuso, taip sakant, matote pažymėti spalvomis. Uh, bet e, reglamentavimas skiriasi. Tai yra apšvietimo produktai naudojami namuose, taip pat e, skalbyklės, plovyklės, elektronikos prietaisai, taip pat ir siurbliai. Mes manome, kad einame teisingu keliu. Yra du, dvi iš šešių produktų grupių, e, kuri, kurie netitinka to dabartinio reglamentavimo. Ir čia kalbame apie energetinio e, veiksmingumo, efektyvumo reikalavimus. Tik tai e, apšvietimo e, produktai bei taip pat dulkių siurbliai apima reikalavimus, kiek laiko jie tarnaus. Taigi ant, antroji žinia, kurią norėtume pateikti, kad kai kuriems produktams reikėtų galvoti apie analizę ir kaip jie paveikia žiedinę ekonomiką, kiek jie tarnauja, ko, kaip jie yra projektuojami, kaip jie yra gaminami ir kiek ilgai jie tarnaus. Taip pat labai svarbu, kad sisteminė analizė būtų vykdoma ir vyktų techninis vertinimas šių aspektų ypač parengiamųjų e, etapų metu, kai produktas yra dar tik, e, kai norima paleisti rinką. Taip pat ekologinio projektavimo direktyva turėtų būti kaip būdas susijęti įvairius tikslus ir kitus Europos e, instrumentus arba priemonės, pavyzdžiui, kaip atliekų direktyvą, taip pat e, biometrinių duomenų direktyvą, taip pat kitų pagrindinių medžiagų direktyvą, žaliavų direktyvų. Visa tai e, prisidės prie žiedinės ekonomikos. Uh, Dėkoju. O dabar e, šešėlinė pranešė, ponė Lujus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ar pereiti prie pranešimo? ar bus e, klausimo atsakymų sesija. Galbūt man pradėti, tai bus paprasčiau. Aš galvau, kad galbūt jūs turite klausimą e, po šio pranešimo. Jeigu norite, pristatykite pranešimą. Tai vis tiek susijęs su e, jūsų pranešimu. Norėjau padėkoti taip pat e, ponę Gadarelį e, už šį pranešimą, kuris tikrai labai puikiai patikina, kad ši tema yra labai svarbi. Ši studija yra tarsi ramstis kuriuo aš remiu savo pranešimą, tai esamą situaciją ir pasiūlymus Taigi, aš, mes kalbame apie ekologinio projektavimo direktyvą ir teisės aktai yra taip pat labai svarbus, kurie jie yra pasiūlyti ir jie apima visus produktus, kurie yra imlus energetikai, tai yra ir namų apyvokos, įvairūs elektronikos prietaisai. Ir čia kalbame saulės baterijas ir dulkius ir blius ir taip toliau ir panašiai. Taigi E, ši direktyva yra puikiai priemonė, bet aišku nepakankama priemonė. Man atrodo, reikia daugiau samoningumo ir didinti informatumą mūsų piliečiams. Taigi, sugrįšiu prie priemonių ir taip pat norėčiau pasakyti, kad tai yra labai svarbus e, žiedinės ekonomikos ramstis. Norėčiau pacituoti ir Europos komisiją, kuri teigia, kad ši ekologinio projektavimo direktyva yra teisės aktas dėl e, energetinio ženklinimo, kuri mm, padeda e, e, reglamentuoti iki, arba padės reglamentuoti iki 20 metų pusę visos energetikos rinkos, ūkio. Ir tai yra labai svarbu, ir kaip ponė Rivazy, kuri buvo itre pranešėja ir pranešėja, ir kuri kalbėjo sausio mėnesį ir kad jų pasiekti rezultatai yra tikrai labai apčiuopiami. Ir Europos komisija sako, kad e, ta ženklinimo e, direktyva ir ši direktyva e, padėjo, padeda per metus reglamentuoti energetinį vartojimą ir Tai iš tikrųjų taip pat buvo pateikti skaičiai ir Italijoje. 490 e, eurų kiekvienas namų ūkis išleidžia beveik per mėnesį energetikai. Junktinės karalystės ekspertai teigia, kad kiekvienas svaras investuotas į ekologinį projektavimą e, E, dizainą atneša 3,8 svarus. Tai yra iš tikrųjų ironiška galbūt, e, kai suvokiame, kaip viskas yra susiję. E, jung, jung, Junktinė karalystė, kaip sakant, pasiruošusi išstoti, bet ši direktyva paveikia ir ją. Na, aišku, suprantame, kad yra ir probleminių dalykų, na, taip pat yra ir kritikos kuri yra pažiūrėma, kalbant apie tai, kad e, yra užtrunka gana nemažai laiko priimti e, sprendimus. 2004 metais buvo pirmoji pagrindų direktyva, e, tuo metu buvo ji rengiama Europos parlamente kartu su Envi komitetu, taip pat poniu Peter Lee Ir mes galvojau, kad buvome sukūrę puikią priemonę kartu besikonsultuodami su nevyriausybinėm organizacijom, ekspertais, pramonės atstovai. Ir buvo tada galvojama nustatyti, ar šis produktas yra ekologinio projektavimo, ar ne, reikėtų jam suteikti tą ekologinę etiketę, ar ne. Ir manime, kad tai yra veiksminga. Ir tai yra procedūra, kuri yra per ilga, per daug sudėtinga, uždeda papildomą naštą gamintojams. Čia yra e, penktas ir septintasis e, punktai mano pranešimo. Ir e, reiktų padėti Europos gamintojams kurie turėtų suvokti tos terminus, kurie turėtų būti daug aiškesni ir trumpesni kadangi neeuropiečiai gamintojai šiuo atveju e, yra pranašinėje situacijoje. Taigi e, visai neseniai, praeitą savaitę, e, komisijos narys teigia, pateikė gana paskatinantį atsakymą dėl energetinio efektyvumo komisijos narė pasakė, kad e, išteklių panaudojimas turėtų eiti, taip sakant, e, koja kojan su jų perdirbimu. E, ir Europa turėtų, taip sakant, spręsti dar vieną iššūkį, tai yra pagerinti rinkos stebėseną. Taigi energetinė rinka yra išteklių rinka, tą mes suvokiame ir dėl to mes turime galvoti apie išteklių e, veiksmingumą. Dėl to e, komisija e, savo veiksmų plane iki 19 planą, plano įtraukė įvairius elektronikos prietaisus ir aišku, kriterijai nėra suvienodinti. Iš pradžių galbūt reikėtų pagalvoti apie uh, tarnavimo laiką, taip pat e, jų e, eksploatavimo laiką. Na, aišku, galbūt toks požiūris e, turėtų būti taikomas atskiriems produktams, negalima jo suvienodinti. Taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kad reikia reikalauti, tą ir padarėme praeitą mėnesį, stebėti rinką. Tai yra labai svarbu. Ir skaičiai tikrai kalba už save. Nuo 10 iki 25 procentų reglamentuojamų direktyvą e, produktų netitinka reikalavimų. Tai yra ketvirtadalis visų produktų. Taigi mano e, ataskaita, e, mano pranešimas apie tai ir kalba, kad reikėtų gal, galvoti. Tai yra 11, 13 paragrafas arba punktas, kad reikėtų gerinti e, Europos rinkos stebėsenos bazę ECSMS. Ir e, reikėtų galvoti apie tai, kaip visą tai paveikia e, aplinkosaugą. Na jau to baigsiu ir pasakysiu dar du dalykus, E, tai yra mobiliųjų telefonų rinka. E, puiku, kad įtraukia į savo darbo planą e, šią temą ir taip pat, kad šie produktai labai greitai baigia tarnauti ir paveikia labai stipriai mūsų aplinką. Dabar nėra jokių priemonių Europos lygių. Aišku, tikriausia paprasta yra kalbėti, kadangi labai greitai tokios technologijos pasensta. E, bet tokios inovacijos neturėtų paveikti šį, šios sektoriaus. Na, mes galbūt galėtume pakeisti akumuliatorius, bet dažniausiai mes jau nekeičiame, o tiesiog išmetame mobiliuosius telefonus. E, ir manome, kad e, gerai, kad komisija įtraukia į savo darbo planą Pažiūrėsime, ką ji pasakys, nes e, kalbame apie įvairius produktus, bet gerai, kad įtraukiame ir mobiliuosius telefonus. Taip pat e, e, Duran pranešime praeitų metų aštuntoje dalyje, aš paminėjau ją, komisijos narys Katainen kalbėjo apie ženklinimą, apie neaišku tą eksploatavimą laiką. E, labai svarbu yra informuoti vartotoje, kiek tarnaus e, vienas ar kitas nupirktas produktas. Ir tai yra puikia mintis, kuri turėtų taip pat atsispindėti ir mūsų galutinėme pranešime. Give... Dėkuoju. Dabar žodį šešėliniams pranešėjams pakomentuoti ir pranešimą, ir, ir ponios Rys taip pat parengtą pranešimą. Ponas Gambus, prašau. Muchas gracias, prezidenta. En primer lugar, agradecer el trabajo hecho por. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti parlamento tyrimų tarnybai už parengtą apžvalgą. Man atrodo, kad tai pagrindas mums tinkamai ir sėkmingai atlikti parlamento nario darbą. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai už jos darbą ir už siekį tikslą e, parengti tekstą, kuris susilauktų plačiausio įmanomo pritarimo. Mūsų nuomonės sutampa su, poni, su ponios rys, ypač dėl būtinybės pakeisti perspektyvą požiūrį ekologinį projektavimą e, vyksta aktyvus pasirengimas e, kitokiai ekonomikai, žiediniais ekonomikos sistemai ir yra aspektų sektorių, kurie gali nefunkcionuoti. Reikia viską apmastyti. Mąstyti apie informaciją teikiamą vartotojams, bei dirbti ranką rankon su pramonė, su, su tais, kurie gali mums pagėl, pagelbėti gyvendinant šį virsmą. Turime nepamiršti, kad kalbame, svarstome dalykus, kurie svarbus žmonių kasdienėme gyvenime ir kad turime apmastyti, kaip ekologinis projektavimas galėtų leisti žmonėms sutaupyti kiekviename namūkyje. Taip pat reikia priemonių, e, informavimo priemonių, kad e, skleisime informaciją apie kiekvieną daromą žingsnį. Dar vienas svarbus dalykas, kurį reikėtų paminėti, E, žiedo ekonomika apima daugybę dalykų. E, pranešė, minėjo pono Kotanino pasisakymą praėjusią savaitę. Ir e, iš tikrųjų būtų gerai, kad ateitų komisijos vicepirmininkas, tai, kad atėjo vicepirmininkas ir papasakotų apie tai, koks darbas vyksta ir labai svarbu, nes ekologinį projektavimą sunku priskirti kažkokiai vienai atskirai sričiai ir, kaip sako pranešėja, turime prašyti plataus užmojo plano, ekologinio projektavimo bei žiedinės ekonomikos plataus plano ekologinio projektavimo poveikį negalime apriboti vien, poveikį negalime apriboti vien galimybę sutaupyti energetikos srityje. Tai ir galimybė mm, ilgai naudoti e, turimus e, prietaisus. E, ši direktyva atveria daugybę galimybių, kurios ne visos išnaudotos turime siekti didesnio veiksmingumą. veiksmingumo. Dažnai nelankščios ES teisės norm, normos neleidžia, pavyzdžiui, išnaudoti visų ekologinio projektavimo galimybių ir noriu padėkoti e, specialistų komandai, kuri pristatė savo darbą. E, pavyzdžiui, siūlymas įtraukti mobiliuosius telefonus, kurie nėra aprepti šios direktyvos. Uh, nebesitęsiu, nebetęsiu daugiau savo pasisakymo, žinau, kad mūsų laukia svarbus darbas. Noriu dar kartą padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimą ir, kaip jau sakiau, mes didžia dalimi sutarėme dėl pranešimo te teksto ir tikimės jį dar labiau patobulinti per pakeitimus. Ačiū, pirmininkė. Behalf... Dėkuoju, ponė Dali. Ačiū, pirmininkė. Iš karto noriu padėkoti poniai Ris už pranešimo projektą, kurį jinai pristatė. Dėkuoju EPRS už atliktą tyrimą. Taip pat dėkuoju SEPS e ir Barcelonos universiteto atstovui už jų padarytus pranešimus šiandieną. Mūsų šiais prekybės mąstymo politikė mano, kad šiandienis projektas, kuris svarstame, yra geras pagrindas diskusijoms. Jose, jame jau yra nemažai gerų pasiūlymų dėl ekoprojektavimo direktyvos įgyvendinimo. Tai apima ir pasiūlymus, kaip galima būtų sustiprinti šios procesus. Tačiau socialdemokratai pateiks ir pakeitimų, siekdami sustiprinti tam tikrus aspektus. Visų pirma, mums svarbu šie elementai. Pirmiausia, rinkos stebėsena. Manome, kad visos valstybės narės turėtų naudotis domenų bazėmis rinkos priežiūriai ir dalytis domenų bazėmis kai yra e, atskirose valstybėse narėse atliekami patikrinimai. Taip pat Europos komisija turėtų e, vykdyti mm, griežtesnę priežiūrą to, kaip valstybės narės atlieka stebėseną ir įkurti naują rinkos stebėsenos agentūrą. Ir reikia ją tinkamai vertinti. Kitas dalykas yra stipresnė priežiūra. Ta reikia taikyti ir savanoriškiams sustarimams dėl importuojamų produktų ir dėl prekių, kurios parduodamos internetu. Trečias dalykas, norėtume, kad būtų aiškus ryšys tarp ekologinio programų direktyvos ir e, pastatų energinio efektyvumo direktyvos. Mes tai siūlome, nes manome, kad tinkama inspekcijos sistema dėl pastatų energetinio e, efektyvumo e, galėtų gauti naudos iš ekologinio projektavimo. Taip mes raginame išplėsti direktyvos taikymos rytį, ne vien kalbant apie žiemin, žiedinę ekonomiką ir taikomus reikalavimus su energija susijusiems projektams, bet taip pat ir kalbėti apie svarbiausia žaliavinės medžiagas ir taip pat kalbėti ir apie produktus, kurie nėra susijęs su energija, pavyzdžiui, tie, kurie naudoja vandenį. Vartotojų teisės taip pat yra svarbu, yra galimybė priminti mūsų raginimą įtraukti naują kolektyvinę sistemą, kuri užtikrintų bendros rinkos veikimą. Vystantis diskusijoms mes laukiame vaisingo bendradavimo su ponia Rys ir kitais šešėliniais pranešėjais iš įvairių politinių frakcijų. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponos Višnievska vardu. Ponas Pieka. Dėkoju pranešėjai už pranešimo projekto pristatymo. Ponios Višnevsko vardu pateiksiu pastabas dėl šio projekto. Čia mes kalbame apie ekologinio projektavimo direktyvos taikymą. Mes pozityvę vertinimą parengtą tekstą. Europos Sąjunga turi siekti savo klimato e, tikslų ir įtraukti ir ES piliečius į tuos projektus. Ekologinio projektavimo e, klausimai yra ypatingai svarbus, ypač žiedinės ekonomikos kontekste. Mes turime susijęti elektro, e, produktus, e, produktus, kurie vartoja elektros energiją, jie turi būti tvarūs ir negalima vos jiems sugedus jų iš karto išmesti. Turime užtikrinti, kad būtų galima taisyti tuos sugedusius gaminius kad būtų galima prailginti jų e, eksploatavimo laiką, padaryti jį kiek galima ilgesnį. Taip pat svarbu pagalvoti apie energinį efektyvumą. Tai vienas svarbiausių elementų, kai kalbam apie naujus gaminius Įvedus naujus reikalavimus reikėtų juos pagrysti technologiniu pagrindu ir reikia užtikrinti, kad tai būtų įgyvendinami reikalavimai. Tai yra svarbu mažų ir vidutinių įmonių atžvilgių ir dėl tų sąnaudų, kurios būtų e, panaudojamos. Toliau, eko projektavimo direktyva turėtų taip pat padėti kovoti už geresnę oro kokybę. Reikėtų galvoti e, rinkai pasiūlyti pačius geriausius sprendimus. Ačiū, ponia Auken. Dėkoju, pirminkė, dėkoju, ponia Ri, už puikų pranešimą. tikrai labai malonu tokiu būdu diskutuoti šiais klausimais. Pagalvokime parlamento rinkimų kampaniją ir su kokiamis problemomis susidūrome, nes daugelis žmonių tiesiog nesuprato, apie ką kalbama šioje direktyvoje. Daugelis dalykų buvo supainiota, neteisingai suprasta, ar buvo kalbama apie kavos aparatus, ar apie sirblius ir iš tiesų turime išsiaiškinti, kokios naudos atneštų tokia direktyva. Svarbiausias dalykas šiame pranešime yra tai, kad mes galime pabrėžti, kokia sėkminga buvo ši direktyva. Taip pat galime užtikrinti ir e, tolesnį jos taikymą. Mums reikia geresnių kontrolės mechanizmų, geresnio įgyvendinimo atskirais etapais ir, kaip buvo jau minėta, kaip minėjo ponerys, turime užtikrinti, kad e, į tikslus būtų įtraukti ir, ir išteklių efektyvumo klausimai. Kai aš buvau jaunesnė politikė Danijos parlamente, mes svarstėme naujas informacinės technologijas ir mums buvo pažadėta, kad netrukus turėsime savo kompiuterius ir reikės tik tai programinę įrangą keisti, atnaujinti ir tai bus puikus išteklius, kurio būtų galima naudotis. Tiesiog naudoti seną kompiuterinę įrangą ir tik tai naujas, e, program, naują programinę įrangą instaliuoti, bet dėja nebuvo kalbėta apie tai, kad mm, kompiuterinė įranga sensta, kad reikia ją atnaujinti. Ir Tarkim, dabar, kai turime išmaniosius e, mobiliosius telefonus, kai atnaujiname e, programas, matome, kokiu, kokiu mums tai galimybė suteikia, bet mes turime vis atnaujinti ir keisti savo e, mobiliuosius aparatus naujesniais. O čia jau iškyla ir perdirbimo problema. Būti tai yra tas rytis, kuriai skiriama pernelyg mažai dėmesio. Nepakankama yra perdirbama Jeigu pasižiūrime į atlikas, atliekų rušiavimą, atliekų surinkimą, kiek mažai perdirbimo e, vyksta šioje srityje. Taigi man tikrai labai malonu, kad dabar skiriame tam daugiau dėmesio. Taip pat turėtumėm elgtis atsargiai, kad nepernelyg plačiai viską apimtume, nes iškyla pavojus, kad pernelyg bus platis rytis ir tai nebepasiteisins kai yra daugybė iššūkių apimama ir neįmanoma tų visų iššūkių išspręsti. Taigi svarbu, kad mes aiškiai apsibrieštume savo tikslus. Daugelis iš mūsų pritarėme šiam pranešimui, dėkoju. Ačiū toliau, ponė Evi. Ačiū. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti ponė Rys už jos pranešimą taip pat už atliktą tyrimą, puikiai parengta nuomonė. Aš prisijungsiu prie kolegų, kurie pabrėžė šios direktyvos e, teikiamus privalumus. Tikrai nėra jokio abejonių, jog mes turime taupyti, vartodami energiją, galvoti apie aplinką ir užtikrinti, kad ir vartotojai galėtų daugiau sutaupyti turėtume e, žymiai plačiau užsimoti šiame teisėje kuros tekste. Aš pritariu tam, ką sakė kolegos. Tai yra, neturime vien kalbėti apie gaminių energinį efektyvumą. Taip pat svarbu kalbėti ir apie medžiagų arba išteklių energinį efektyvumą. Kiek išteklių panaudojama gaminant gaminį. Ir pirminėme projektavimo etape reikėtų iš anksto nustatyti, kokį poveikį gaminys turės aplinkai ir kokiu lygiu jis e, sukels taršą e, viso jo gyvavimo ciklo metu. Būtina e, tinkamai ištikrinti gaminių projektavimą. Pritariu kolegoms, kurie sakė, jog būtina kalbėti apie produkto eksploatavimo laikotarpį ir pakartotinį naudojimą arba susigražinimą tam tikrų sudėtinių dalių arba perdirbimą tų gaminių. Ar komisija kėtina nustatyti privalomus reikalavimus dėl minimalaus e, eksploatavimo laiko produktų ir jų sudėtinių dalių, sudėdamųjų dalių? Galėčiau pateikti pavyzdį. Vyko buvo atliktas labai įdomus aplinkosauginis tyrimas JAV. Buvo sukurta darbo vieta mm, deginimo gamykloje, atliekų deginimo taryboje e, ir 290 darbo vietų visoje mm, perdirbimo srityje, kai yra perdirbimos atliekos. Aš manau, kad turėtume labiau panalizuoti tokius e, pavyzdžius, kaip galima sukurti darbo vietas būtent pertirbimo srityje. Tai turėtų poveikį ES lygių. Taip pat noriu iškelti klausimą, kada mes matysime tuos rodiklius, tokius rodiklius, kokie yra, pavyzdžiui, e, parengti dėl CO2. Mes norėtume suteikti vartotojams e, visą reikiamą informaciją. Gal komisija galėtų pagalvoti, kaip būtų galima naudoti paskatas, kad būtų galima pereiti prie, nuo ekonomikos, kuri grindžiama produktų nuosavybė prie paslaugų ekonomikos. Turime galvoti apie ilgiau tarnaujančius, ilgiau eksploatuojamus produktus kad būtų galima tą sutavimo laiką pailginti kiek galima ilgiau. Dar kartą dėkuoju pranešėjui už atliktą darbą ir laukiame tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū toliau, ponia Grustat. Dėkuoju. Norėčiau visų pirma padėkoti Frederikai Ris. Jos patikti komentarai ir argumentai buvo labai įdomus. Ši direktyva dėl ekologinio projektavimo skiria dėmesį energijos vartojimo mažinimui, tuomet, kai yra eksploatuojamas produktas. Tačiau nepakankamai kalbama apie potencialą žiedinės ekonomikos kontekste. Kai yra projektuojami projektai, reikėtų mažinti poveikį aplinką ir taip pat įvertinti pakartotiną produkto naudojimą. Reikėtų skatinti tokį projektavimą, kur būtų uh, E, apgalvotas e, eksploatavimo laikas produkto, kad būtų galima jį taisyti, remontuoti ir prailginti jo tarnaimo laiką ir taip pat perdirbti. Reikia rasti pusiausvirdą, atsižvelgiant į žiedinį ekonomiką ir užtikrinant mūsų įmonių konkurencingumą. Kiekvieno atskirą atveju reikėtų nagrinėti selektyviai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 kuriomis remintis e, vykdoma e, medžiagų galyba. Socialinis ramsis yra labai svarbus. ITR komitete pasikeitėme nuomonėmis ir mes pasisakome už tai, kad būtų nustatyti atitinkami kriterijai. Ačiū. Toliau radi... raginu komisijos atstovas Antos Čil pasisakyti. Prašau. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū už vykusias diskusijas. Noriu visų pirma padėkoti Europos parlamentui ir jūsų komitetui už ilgalaikę, ilgametę paramą šiai direktyvai, kuri, kaip daugelis pažymėjo, leido nemažai, sutaupyti nemažai išteklių. Sureaguosiu į vairių kalbėtojų išsakytas mintis. Uh, Iš tikrųjų, pažanga vyksta lietai, užtrunka laiko, kol dėgiamos visos priemonės. Prireikia 4-5 metų, kad konkreti priemonė būtų įdėkta, bet tai, tai laikas, kurio reikia mūsų nuomonė, nes tai labai plačios, galingos priemonės. Jos numato kai kurių gaminių draudimą tiekti į Europos rinką. Todėl sunku paspartinti tuos atvejus. O kal, kai dėl našaus išteklių naudojimo, toks kriterijus jau įtraukiamės į vairias priemonės, dabartinė direktyva mums tokią galimybę suteikia, galėtume nuveikti ir daugiau ir kaip veiksmų plane nurodyta mes rengėmės uh, E, pavyzdžiui, siūlyti tokias, tokius reikalavimus skalbyklėms, e, indaplams, kad būtų įmanoma jas ilgiau naudoti, kad būtų jas lengviau taisyti, remontuoti. Taip pat reiktų gerinti gaminių garantijas, ypač dėl visą gyvenimą, galimybės naudoties visą gyvenimą, Taip yra, pavyzdžiui, su lemputėmis, kitais gaminiais, bet reikia labai ilgų bandymų, tikrinimų. Taip pat reikia kriterijų, kurie būtų apčiopiamai vertinami. Ir čia perinu prie rinkos stebėsenos ir priežiūros. Komisija bando paremti valstybės narės finansiškai per bendras stebėjimo priemonės. Taip pat noriu priminti, kad prieš Kalėdas komisija pateikė pasiūlymą dėl laisvo prekių judėjimo. Tai iš tikrųjų yra e, Europos rinkos e, stebėsenos sistemos peržiūra. Pagal bendrą sprendimų prieimimo procesą siekime patobulinti e, sistemą ir tai atsilieps ir energiniam ne, produktų žymėjimui energinio našumo požiūriu. Toliau mobiliai telefonai. Nekart esame sakę, kad peržiūrėsime mobiliosius telefonus ir kitus, e, informac, kitas informacijos technologijų prekes, kurių e, evoliucija yra labai sparti technologijos keičiasi labai sparčiai, todėl reikia pasirinkti kitokį mm, būdą, ką su jomis daryti. Buvo minėtos kompiuterinės programos, kalbant apie energijos našumo, energijos reglamentą patvirtintą praėjusiais metais. Parlamentas pabrėžia, kad būtina pasiekti, kad atsiradus našesniai, naujesniai kompiuteriniai programai skirtai kokiam nors gaminiu, gaminio našumas dėl to nenukentėtų. COPEX. Pavyzdžiui, domimės, kokia yra padėtis su gaminiais, kurie naudoja vandenį, pavyzdžiui, kranai, e, dušo galvutės, tai susiję su energijos našumu. Tačiau vertinant daugybės gaminių uh, energinį našumą, aplinkosauginį našumą, procesas yra sudėtingesnis. Mm, tai apima ne vien tik skopeks aspektus. Pirmininkė, ačiū dabar. Noriu kreiptis į čia esančius ekspertus. Buvo pateikta klausimų ir jums. Pane Rivasi taip pat uždavė klausimą, užduotas klausimas dėl mobilių telefonų. Dabar galimybė jums sureaguoti. Visų pirma, žodis poniai Drabik. Diskusijoje išsakyti komentarai e, gana pozityvos direktyvos atžvilgių buvo išreikštas pageidavimas e, sekti platesnių tikslų, jeigu siekiame kitokių vertinimo metodų, reikia daugiau išteklių ir komisijoje, ir rinkos stebėsenos institucijoms. Kalba eina apie me, medžiagų našumo stebėseną, iš kurių pagaminti gaminiai. Tačiau yra spragų rinkos stebėsenoje. Tai susiję ir su konkurencingumo aspektais, jeigu gaminiai įvežami iš trečiųjų šalių į es rinką. Produktų perdirbim, gaminių perdirbimas Europos Sąjungoje tai svarbus sektorius. Es gali tapti rinkos lyderę ir perdirbant įvairius gaminius galima išgauti reikalingas medžiagas, reikalingus, medžia, reikalingus metalus ir taip vėliau juos panaudoti. Ponas Duranė, iš tikrųjų buvo pakomentuoti įvairi, įvairūs aspektai, kai kurie. E, noriu paminėti vieną dalyką, kuris yra mūsų parengtame dokumente. E, į Europos Sąjungą įvežami kai kurie gaminiai ir žaliavos. Ir todėl kiekvieną kartą vis aktualiau e, stebėti, kokias medžiagas įvežame iš trečiųjų šalių ne, e, gilintis į tai, kokią energetikos politiką gyvena tos šalis, ypač dėl anglės pėtsako ir gilintis į tai, ar ta politika labai nesiskiria nuo ES politikos. ES siekiame e, plačiau naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius ir Taip pat remiantis Europos e, politikos tikslais siekiame sutaupyti energijos. Ir kalbant apie pakartotinai panaudojimus metalus iš gaminių ir vertinant, kaip trečiosiuose šalise gaminami tie gaminiai, kuriuose naudojami tie retesni metalai, dažnai tie gaminiai gaminami naudojant iškastinio kūro iškastinę e, šaltinio energiją. Tai vienas iš aspektų, kuriuos ypač akcentuojame. Ir galima būtų pateikti paprastą pavyzdį. Pavyzdžiui, vario, gaminys iš vario. Europa įsiveža daug vario gaminių iš Čilės. Dešimtajame dešimtmetyje vario gamyba sudarė 13 procentų, tačiau dabar e, vario gavyba pasikeitė. E, vario gavyboje naudojama elektros energija Taip pat ir pasikeitė dabar naudojamos ir dujos iš kastinio kūro šaltinis, kitų tarpo Europos Sąjungoje e, taikomas kitoks e, gavybos, gamybos metodas. Todėl būtina išplėtoti analizę ir, ir apriepti visus produkto gyvavimo etapus Buvo e, kalbėta ir apie gaminių remontą. Mes ypač akcentuojame, kad e, gaminiai turėtų būti ilgalaikio naudojimo. Yra parengta keletas apžvalgų šią temą buvo tirti vairūs gaminiai, mes patys esame parengę tokių studijų ir tose studijose lyginami e, privalumai, kuriuos suteikia galimybė naudoti e, gaminį ilgesnį laiką arba pasirinkti naują gaminį, kuris energinių požiūrių yra našesnis, taupesnis. Ir matos iš tų e, parengtų apžvalgų, kad yra galimybė e, ilgiau naudoti gaminį, dažnai leidžia daugiau sutaupyti, supyti daugiau energijos, iki 5 procentų. Ir ne, nebūtinai reikia pasirinkti naują gaminį. Galima tiek pat sutaupyti ir pratesus senesnio gaminio naudojimą gyvavimo laikotarpį. Todėl labai svarbu, kad egzistuotų atsarginių dalių rinka ir kad tos atsarginės dalis būtų mm, nesunkiai prieinamos. Reikia skatinti tokių rinkų atsiradimą. Ir žinoma, E, remiantis ekologinio projektavimo direktyva ir visomis e, programomis ir planais reikia e, kalbėti apie gaminių perdirbimą. Taipogi buvo išsakyta mintis, kad, kad nėra paskatų kad, kad yra kart, kartais taip nutinka, kad gaminys dar prieš pasiekdamas rinką tampa jau pasenusiu. O iš aplinkos sauginio požiūrio e, taško mes akcentuojame galimybę jį perdirbti, tokį, tokius gaminius perdirbti ir tiekti, e, užtikrinti atsarginių dalių tiekimą ir taip pat neprarasti medžiagų, kurios panaudojamos ga, pro, gaminio gamyboje. Tai dar kartą norėčiau pabrėžti, kaip svarbu turėti galimybę gaminį remontuoti, taisyti, kad būtų galima pratesti jo naudojimo laikotarpį ir jo gyvenimo trukmę. Ir galiausiai žodis poniai Rys užbaigti diskusijas. Ačiū ponė pirmininkė, mano išvados bus glaustos, noriu padėkoti visiems pasisakiusiesiems už labai vertingus pasiūlymus. Darau išvadą, kad mūsų tikslai beveik visų sutampa. E, kalbėjome apie taip pat apie tai, kad siekdami šių tikslų turime ger, užtikrinti geresnės paslaugas vartotojams. Taip pat buvo kalbėta ir apie mobiliųjų telefonų situaciją, apie e, ilgalaikio gaminių naudojimo strategiją, taip pat e, gaminių perdirbimą bei galimybę juos remontuoti Kiek pamenu, buvo renkami parašai už, tokį, už tokią galimybę. Ką tik kalbėjęs ekspertas taip pat pabrėžė, kaip svarbu turėti galimybę rep, gaminius remontuoti, o dėl apriepties dėl taikymo apriepties turime kalbėti ne tik apie energinio našumo kriterijų. Ir berots ponė daly kalbėjo apie gaminius, kurie nenaudoja energijos, bet ponia Aukiant iškart priminė apie pavojų, apie slypinčius pavojus, e, slypinčius rinkoje. E, pavyzdžiui, nuo 10-25 procentų esančių gaminių, rinkoje esančių gaminių netitinka kai kurių kriterijų, bet negalime įvesti per nelik griežtų reikalavimų. E, taip pat, kalbant apie tai, kiek kainuos tų teisės aktų įgyvendinimas, turime numatyti protingą tvarkaraštį, ekonomiškai subalansuotą. Taip pat buvo užsimta apie tai, kad reikia tinkamo užmojų masto. Ponas Katainė komisijoje e, bandė aiškintis, kokios yra nuomonės ir žinau, kad situacija nevienoda čia ir taryboje, bet tikėsimės, kad pavyks susitarti. Ačiū, sako pirmininkė. Uh, Pakeitimus šiam pranešimui reikia įteikti iki kovo 6.11 valandos, o komitete balsuosime balandžio 25-26 dienomis. Ir periname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto vidutinės trukmės live programos peržiūra. E, yra visai lė pranešėjų drauge rengusių šį dokumentą ir netrukus suteiksiu jiems žodį. Ponės Gambus, Madame Šulcos vardu. Pone pirmininkė, ponė Šulcė atsiprašo, nes negalėjo ateiti į šiandienos posėdį. Ir aš kalbu jos vardu kaip e, viena iš darbo grupės dėl LIFE programos narių. E, ji nori padėkoti visiems kolegoms, kurie drauge rengė šį siūlymą. Kaip žinote, LIFE programa yra vienintelė ES finansavimo priemonė skirta aplinkos sauginiams ir klimato kaitos veiksmams, kurios tikslas užtikrinti geresnį teisės aktų, ES teisės aktų įgyvendinimą aplinkos saugos srityje ir užtikrinti, kad ES būtų įgyvendinti naudingi projektai šioje srityje. Taigi kalba eina apie e, tarpinę LIFE programos peržiūrą ir vertinama 2014-2020 programos dviejų pirmų metų e, veikla. Pone Šuica mano, kad stinga išsamios informacijos, kurios pagrindų būtų galima įvertinti veiksmingumą ir našumą tos programos. Apie tai kalbama rezoliucijoje bei žod, klausime žodžiu būtent e, projektų veiksmungumas, našumas, nes, nes neturint tos informacijos negalima padaryti tinkamų išvadų ir nėra reikalingų duomenų. Pateiktoje tarpinėje vertinimo ataskaitoje komisijos dvi, dvi valstybės narės gauna daugiau nei trečdalį LIFE programos e, lėšų 2014-2015 metų ir dėl to lėšų paskirstimas yra neligus valstybėms narėms. LIFE yra svarbi priemonė aplinkosaugos priemonių ir klimato kaitos priemonių finansavimo srityje ir ponė Šuica, kaip darbo grupės viena iš vicepirmininkių, e, mano, kad reikia geriau gyveninti tas programas. Ir reikia paspartinti visus veiksmus ir programas, uh, Pone Šuica taip pat nori paraginti aplinkosaugos komiteto narius e, dirbti draugė šioje darbo grupėje ir paraginti valstybės narės aktyviau, e, energingiau gyvendinti programas šioje srityje. Ir tiesiog dar kartą noriu perduoti ponios Šutijos atsiprašymą, nes ji negalėjo atvykti į ir šiandien dalyvauti šiame posėdėje. Ačiū, ponia, pono Kaputo vardu, ponas Poč. Ačiū, mano kolega ponas Kaputo negalėjo ateiti posėdį ir paprašė kai ką perduoti tarpinė peržiūra ir vertinimas leidžia daryti, kad programa, LIFE programa gyvendinama tinkama kryptimi, siekiama klimatokos kaitos ir aplinkos sauginių tikslų pagal 2020 strategiją. E, Gyvendami projektai, kurie yra konkrečiai naudingi ir nauda visuomeniai kai kurių projektų sudaro 1,7 milijardus eurų. Tai prašymų pateikta daugiau, keturis kart daugiau, nes LIFE biudžetas yra keturis kart mažesnis. Projektais siekiama sustabdyti biovairovės praradimą, taip pat e, mažinti klimato kaitos poveikį bei siekti papildomumo poveikio, sprendžiant draugę ir kitas es problemas. Uh, vertinime taip pat akcentuojami aspektai, kuriuose reikia daugiau pažangos. Visų pirma, supaprastinti subsidijų teikimo procedūras, ypač paraiškų teikimo procedūrą, užtikrinti e, lygia, lygesnį LIFE fondų paskirstimą valstybėms narėjams. Taip pat Reikia sustiprinti NVO ir pilietinės visuomenės vaidmenį, teikiant prašymus dalyvauti live e, finansuojamuose programuose bei pasirinkti tikslinės auditorijas, kad joms būtų nusiusta reikalinga žinia ir koordinuoti e, susijusių interesų atstovų darbą. Ir ponas Kap Puto, komentuodamas vertinimą, akcentuoja, kad reikia e, spręsti e, skirtą skirtas lėšas LIFE programai skirta 0,3 procentai ES biudžeto, neįmanoma su tokiomis lėšomis pasiekti pageidaujamo poveikio. Yes, Dėjau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano frakcija pritarė šią ataskaitai, taip pat ir klausimams. Man atrodo, kad e, pats vertinimas tikrai labai rimtas, e, pakankamai detalus. E, aišku, trūksta statistikinės medžiagos, analitinės medžiagos, kad galėtume įvertinti live programą. Manome, kad rezoliucija E, šios dar punktus labiau patvirtina. E, pirmenybė yra teikiama e, skirimui lėšų, o netinkamam jam paskirstimui. Paskir bet manome, kad tinkamas paskirstimas padės pasiekti geriausių rezultatų. Taip pat mes sveikiname, kad e, simbiotiniam ir integruotam požiūriui skiriamas dėmesys, tai padės sutelkti išteklius, taip pat e, pagerinti rezultatus. Reikia taip pat e, galvoti apie ne tik vietos lygmenį, taip pat uh, sveikiname, kad buvo atkreiptas dėmesys į tuos svarbiuosius duomenis, kuriuos reikėtų vėliau peržiūrėti. Būtent taip mes galėsime pateisinti finansavimą tokios programos. Taip pat norėtume pabrėžti uh, E, po LIFE programos poreikį e, ne tik analizuoti tokių programų poveikį, bet taip pat ir geriausią praktiką - taupyti lėšas, pritaikyti paramą tokiems projektams. Dėkoju. Dėkoju. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Äh, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Mes visi bandome palaikyti kaip politikai vienas kitą, bandome pasiekti kiek galima geresnio, optimalesnio rezultato. Ir reikėtų garantuoti kad LIFE projektas e, būtų susijęs, integruotas į kitus projektus, taip pat e, sanglaudos politika, bendraja žemės ūkio politika ir parengiamajame darbe e, komisijoje, taip pat mūsų bendroje rezoliucijoje. Aš noriu pasakyti, kad kalbant apie patį biudžetą, poveikį aplinkai, per bendrą žemės ūkio politiką, sanglaudos politiką, turėtume pagalvoti, daugiau ir daugiau dėmesio kreipti šiems dviejoms politikos kryptims. E, taigi mano rekomendacija yra panaši kaip kitų pranešėjų. Ir taip pat labai svarbu prisiminti tai, kad jeigu paminė bendrą žemės politiką, labai dažnai kyla bais, baisinė sumaištis, ypač e, konservatoriai kolegos pradeda piktintis. Bet LIFE programa turi būti susijusi su BŽUP e, ir turėtume apimti ne tik e, aplinkosaugą, bet ir žemės ūkį. Ir dažnai tai yra ignoruojama Europos komisija, e, juk visą laiką galvoja apie sinergiją ir visą tai turi būti siekiama. Komisija suvokia, kad pusė Europos yra naudojama žemės ūkiai ir ūkininkai vaidina labai svarbu vaidmenį, siekdami užtikrinti ekologinę įvairovę. Esu įsitikinęs, kad bendradarbiavimas tarp ūkininkų e, LIFE programos kontekste e, siekiant apsaugoti kraštovaizdį tikrai būtų pranašus visiems. Europos parlamentas turėtų palaikyti tokį požiūrį. Uh, no, then, uh, Pone Kadarosa komisijos vardu. So, uh, first, Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Envi komitetui už tokį puikų bendradarbiavimą, dialogą, kalbant apie LIFE programą. Dabar e, jai jau tikriausia sukanka 25 metai, 92 metais buvo tokia, ši programa sukurta, puikiai yra, veiksmingai vykdoma, aišku, ji apima penkių program, programų ciklus, remiasi e, patirtimi, vertinimu taip pat stengiamės ją nuolatos tobulinti. Dėl to nieko nestebina, kad visai neseniai buvo įvykdyta vidurio laikotarpio vertinimo fazė ir tikrai buvo įvertinta ši programa teigiamai. Tiesa yra ta, kad tokia e, programa yra daugiametė ir 16 metais mes atlikome didžiąją vertinimo dalį ir porą projektų, kurie buvo vykdomi pagal šią programą buvo užbaigti. Ne dėl to, kad mes vėlavome, bet dėl to, kad taip yra suplanuotas visas procesas. Bet tai neužkirto kelio visų pirma uh, užsibriežti metinius tikslus, taip pat nustatyti, kad LIFE programa būtų uh, tokia, kuri neštų rezultatus. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad vidurio laikotarpio vertinimas uh, pabrėžia, kad life integru, į LIFE programą integruoti projektai tai yra visiškai uh, nauja galimybė, uh, puikiai veikia ir padeda valstybėms narėms geriau laikytis ES aplinkosaugos teisės aktų. Todėl e, toks, tokie strateginiai integruoti projektai yra labai reikalingi. Uh, tam, kad būtų įgyvendinami e, mūsų pagrindinės aplinkosaugos politikos e, per mūsų planus, tai yra e, vandens, klimato kaitos švelninimo, taip pat įvairovės planai. Ir labai svarbu yra paskatinti tokių planų įgyvendinimą, kiek galima platesnėse geografinėse vietovėse. E, kalbant apie, taip pat tai gali būti kažkoks upės baseinas ar platesnė teritorija. Taip pat labai svarbu, kad e, pats projektas būtų kiek galima didesnės apimties. Tam reikia, aišku, papildomo finansavimo per ES programas. Taip pat reikia užtikrinti, kad visos suinteresuotos pusės dalyvautų. Ir taip galbūt bent iš dalies galėsime e, atliepti E, į tą poreikį sinergijai. Vidurio laikotarpio vertinimas, aišku, nustatė tam tikrų galimybių, kaip geriau galėtume vystyti LIFE programą. Čia kalbame apie tai, kad jos taikymas galėtų būti e, supaprastintas, atsiskaitimas už ją taip pat, jau 18-20 metais numatėme tokius dalykus, taip pat reikėtų galbūt e, skatinti įvairias programas bei geriau orientuotis e, ir nustatyti konkretesnius tikslus tojose programuose. E, ir po 20 metų yra rekomenduojama tęsti šią programą, e, aišku, kalbant apie žiedinę ekonomiką. Ir aišku, reikės to labai svarbus kritinės, kritinio finansavimo po 20 20 metų reikės naujų priemonių, kurios paminėjo kiti parlamento nariai. E, ir taip pat reikės išplėsti ją į visą Europos Sąjungą, nes šiuo metu nei gebėjimų stiprinimo projektai e, nepasiekia visų valstybių narių. Mes kaip Europos komisija sveikiname šį, šios rezoliucijos projektą dėl LIFE programos, norime dirbti kartu su parlamentu, kad LIFE programa ir toliau būtų plėtojama, e, būtų ir toliau siekiama jie atsakyti aplinkosaugos, e, į aplinkosaugos iššūkius. Ir taip pat norėčiau priminti, kad LIFE programa nėra pakankamai finansuojama, dėl to ji negali atliepti visų aplinkosaugos politikos krypčių. Dėl to e, finansavimas klimato kaitos poveikio švelninimui aplinkosaugai turėtų vykti per kitas politikos kryptis. LIFE vaidina labai svarbu vaidmenį integruodama kitas politikos kryptis, taip pat plėtodama sprendimus ir stengdamasi dar kartą integruoti ir kitus projektus į LIFE programą. Dėkoju. Dėkoju. Ar kas norėtų sureaguoti? Pranešėjai, kiti pranešėjai, e, pakeitimų lauksime iki kovo 6 ir 26 kovo balsuosime komitete. Ir paskutinis darbo tvarkės punktas. Tai yra nuomonės projektas, pateiktas Marijana Petie dėl ES e, e, teisės taikymo stebėjimo ataskaitos 16-20 metams. Dėkoju, ponė pirmininkė kolegos. Kai Kroatija prisijungė prie ES, dauguma piliečių, kurie pasisakė už Kroatijos narystę ES, galvojo, kad teisės viršenybė yra vienas tikriausia iš svarbiausių ES e, pranašumų, kadangi Nuo to laiko, kai Kroatija tapo nepriklausoma, teisės viršenybė visą laiką e, mums buvo vienas iš svarbiausių aspektų. Bet aš taip pat e, noriu pasakyti, kad ir kitiems ES piliečiams e, šie dalykai yra labai svarbus, kadangi taisyklių, nuostatų laikymasis yra labai svarbus, kadangi kitaip nebus jokios pažangos, jokios saugumo, uh, ir taip pat ir aplinkosaugos negalėsime užtikrinti. Dėl to norėjau parodyti, kaip svarbu Europos teisės aktams būti gyvendintiems tinkamai. Tai suteikia papildomo saugumo Europos piliečiams bei taip pat padaro palankesnę verslo aplinką. ES teisės taikymas visose valstybėse narėse yra tiesiog būtinas. Ir Europos komisijos ataskaita dėl teisės e, taikymo stebėjimo 16 metams kalba apie veiksmingą e, teisės aktų gyvendinimą, taip pat e, tinkamą taikymą. Taip pat norėčiau pabrėžti dar porą aspektų, kad E, teisų pažeidimų skaičiaus padidėjimas 16 metais sveikatos srityje ir maisto saugos srityje buvo pastebėtas. Jis buvo didesnis 16 nei 15 metais. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad taip pat buvo ir um, pažeidimų tarp valstybinių lygių. Europos teisės aktai aplinkosaugos rytyje yra gana sudėtingi. Būtų gerai kalbėti apie šalių kandidačių finansavimą ir fondus. Kalbant apie pilotinius projektus, taip pat būtų labai svarbu užtikrinti skaidrumą. tai daugiau yra susidomėjimo ES teisė, e, žmonės nėra linkę tiek skūstis, vis daugiau jie pasitikė ES teisės aktais. Bet aišku, proceso trukmė, taip pat e, teisų pažeidimai sveikatos, maisto saugos srityje e, egzistuoja. Bet jų ne, išdėščiau savo nuomonės projekte, pateiksiu jos kaip uh, pakeitimą. Ir dabar norėčiau išgirsti taip pat ir uh, šešėlinių pranešėjų nuomonę. Taigi šešėliniai uh, pranešėjai. Pone Volkin. Ja, dank, Frau dank, Frau... Dėkoju. Pirmininkė. Dėkoju kolegos už nuomonės projektą. Deja, reikėtų pabrėžti, kad e, pavėlavęs neteisingas ES teisės taikymas mums kainuoja nemažai, net kartais kainuoja ir žmogiškasias gyvybės. 70 tūkstančių žmonių miršta dėl prastos oro kokybės ir tas skaičius, e, jeigu tinkamai būtume taikę oro e, kokybės direktyvą, būtų mažesnis. Šiandien aptarinėjame tikrai rimtą problemą ir reikia pasakyti, kad padidėjęs pažeidimų skaičius yra labai svarbus. Na ir dvi problemos. Visų pirma, susidurėme su ta problema, kuri yra visose valstybėse narėse. Kai kurios valstybės narės teigia, kad galbūt situacija nėra tokia bloga jų šalyse, bet problema egzistuoja visur. Ypač kalbant apie tas rytis, kuriuose mes esame kompetitingi. 1600 e, pažydimų procedūrų buvo inicijuoti 16 metais, tai yra 300, e, 300 daugiau nei metais anksčiau. Ir taigi reikia imtis veiksmų. Turėtume taip pat e, E, tobulinti savo darbą su valstybėmis narėmis, e, kad jos laikytųsi griežtai ES teisės aktų reikalavimų ir oro kokybės direktyvos, kuri nuo dešimtųjų metų jau galėjo. Valstybės narės turėjo tikrai nemažai laiko ją įgyvendinti. Dėl to nenorėčiau čia girti valstybių narių ir e, sakyti, kad turėtume toleruoti šią situaciją, lik laiko nebūtume turėję. Dėl to reikėtų galbūt pagalvoti apie tai, kad e, daugiau galių būtų suteikta ES institucijoms. Pavyzdžiui, ES e, galbūt e, turėtų egzistuoti viena automobilių registravimo priežiūros sistema ir tai būtų užtikrinamas nu, oro kokybė geriau. Taip pat reikėtų griežčiau vertinti pažeidimus. Kiekvienas puikus teisės aktas, kurį mes e, patvirtiname, turi būti įgyvendintas. Ir svarbu yra ne tik patys teisės aktai, e, bet ir jų įgyvendinimas. Europos komisijai ir kitoms institucijoms norėčiau pasakyti štai ką. Valstybėms narėms kartais reikia palaikymo. Ir jį reikia e, teikti atskirai valstybėms narėms kalbame e, apie naują ES biudžetą ir taip pat kalbant apie naują ES biudžetą klimato bei aplinkosaugos politikos krypčių įgyvendinimas turėtų būti vienas prioritetinių. Ir kaip jūri komiteto narys norėčiau taip pat e, pasakyti, kad priemonės turėtų būti tokios, kad piliečiai galėtų jomis naudotis ir kad galėtų užtikrinti, kad ES e, teisės aktai yra įgyvendinami. Ačiū. Dėkuoju. Dar kas nors nori pasakyti? Komisijos atstovai, prašau. Ponas Očias. Ačiū pirmininkė, komiteto nariai. Džiaugiamės šio komiteto patiktais pasiūlymais, tikrai judama tinkama kryptimi. Džiaugiamės ir bendra parama išsakyta naujai politikos krypčiai, kad reikėtų greičiau reaguoti į pažeidimus. Tai yra svarbiausios um, sritis mūsų darbe. Ačiū turiu, ponia Pitie. Jeigu norite, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Taip yra. Aišku, kad ta data, apie kurią aš kalbėjau pradžioje, tikrai skatina mus veikti sparčiai ir labiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Aš nepasakau dėl to, kad vis, pirmiausia reikėtų sankcijas taikyti. Aš manau, kad bandomasis e, problemų sprendimo projektas yra labai gera priemonė. Reikėtų daugiau skaidrumo ir tai suteiks e, gerų rezultatų. Žinoma, visos valstybės narės turi gyvendinti direktyvas, perkelti jas į savo teisės aktus ir įgyvendinti tuos teisės aktus. Kai kalbame apie aplinkosaugos politikos kryptis, čia iškyla nemažai problemų. Bet nemažai atvejų patvirtina, kad piliečiai vis labiau įsisamonina, jog būtina saugoti aplinką. Taip pat jie suvokia, kad jie patys gali būti aktyvūs šioje srityje. Taip pat svarbu pabrėžti, kad verslas taip pat dalyvauja Šioje veikloje verslai manęs teikia pasiūlymų, kelia įvairius klausimus. Ir jeigu visi bendradarbiaus, visos valstybės narės, visos institucijos, privatus ir viešasis sektorius, piliečiai, nevyriausybinės organizacijos, tuomet tikrai galėsime pasiekti geresnių rezultatų aplinkosaugos rytyje norime e, šią planetą palikti geros būklės ateinančioms kartoms. Ačiū, dėkuoju, ponė Petir. Tuo baigiame šios popietės darbo atvarkę. Dėl ponios Petir nuomonės 1 kovo 11 valanda yra galutinis terminas pakeisti pateikti pakeitimams. Ačiū visiems ir gero vakaro.